mr president na mes šiek tiek laukėme kadangi laukėme pono bute nes reikėjo kalbėti apie klausimus kurie yra svarbus žemės ūkio politikai ir matau kad na tikiuosi gal jis ateis pas mus taigi pradėkime popietinę e, dalį, pakeitinį posėdį. Tai yra mm, busimo žemės ūkio politika po 2020 metų, e, maisto ir komunikavimo ateitis. Jūs e, turite, žinote, visą išrangą, visą pradžią. Svarbiausia e, yra mm, tai, kas sakė ponas Torfman – ir jis jau baigė savo pranešimo versiją, savo projektą, bet manau, kad tie mūsų klausimai bus tam tikras vertinimas, žvelgianti tai, kas, kad ponas Dorfmanas yra padaręs ir kiek mes tam galėjom padėti. Ir tuo pačiu metu tai bus, na, gera pradžia įžanga į būsimą diskusiją e, teisėkuros pasiūlymo pradžiai. Ir pranešimą parengė e, Agriparistech institutas, taip pat bentarpiavo Trinkikolio Berlinė ir, ir e, Liublino um, universitetas padėjo. Na, kaip jūs žinote, tai jau, apie tai jau kalbėjome ir esam parengę harmonogramą ir jeigu yra problemų, nes ir per diskusijas, ar mes suspėsim, ar nesuspėsim, bet visą tai nėra svarbu. Kadangi svarbiausia yra tai, ką pasakys mūsų svečiai, jų gairės, jų požiūris ne vien tik tai jų, bet ir jų bendradarbių, nes mes gavome medžiagą ir taip pat yra išplėstinė versija, yra PowerPoint pristatymas. Taigi yra įvairių požiūrių, įvairių nuomonių O jeigu kalbėsime apie konkrečius dalykus, tai aš tikrai norėčiau pasveikinti ekspertus, pona e, Davidą Matershedą, e, Europos Sąjungos saugos politikos instituto atstovą ir taip pat e, Žaną Kristofą Biuro iš Agroparistech, Paryžiaus Taklio universiteto. Na ir kaip paprastai, pirmiausia, išklausysim mūsų svečių pristatymus, o paskui bus galima užduoti klausimus. Ir mums šitam klausimui skirta pusantros valandos. Na, šiek tiek jau 20 kelias minutės praėjo, nes laukime, kol ateis daugiau parlamento narių. Ir jums skiriu 20 minučių kiekvienai prezentacijai, taigi prašome žodis jums. Uh, actually, Mr. Chairman, we can save you a little bit of that time because... Pirmininkė, sutaupysime laiko, nes e, pristatymą darysime kartu ir tas pristatymas neturėtų užtrukti nelgiau nei 20 minučių ir paskui bus tikrai nemažai laiko diskusijoms, kaip tikiuosi, kaip ir buvo paminėta. Šią studiją užsakė E, politikos departamentas, kad įvertintume komisijos padarytą pareiškimą ir teisėkuros proceso etapą. Jums pristatomas e, pranešimas yra projektas, tai yra apibendrinimas e, išvadų, tačiau e, tai tik e, darbinis dokumentas, kad jūs galėtumėte juo remtis diskusijose, o paskui bus parengtas ilgesnis dokumentas po maždaug pusantros savaitės. Tai palaukite kito laiko ir tuomet galėsite perskaityti visą e, dokumentą iš karto. Pristatysiu komandą, kuri rengė e, šią apžvalgą, apie ką šią apžvalgą, kokie politiniai tikslai apžvelgti ir paskui pristatoma pati analizė, kas nauja komisijos komunikate ir kaip mūsų nuomonė e, tos idėjos ir pasiūlymai e, pavirs teisėkuros pasiūlymais. Mes esame Europos aplinkosaugos politikos institutas, e, dirbame su ES institucijomis, taip pat su pilietinė visuomenė, nevyriausybinėmis organizacijomis, privačiais klientais ir rengiame E, apžvalgas ir politinės apžvalgas remdamiesi, e, nagrinėdami pateiktus dokumentus. Dirbame su, rengdami šią apžvalgą, dirbame draugę su kolegos, kolegomis ekonomistais. Mūsų paprašė įvertinti komisijos komunikatą ir įvertinti deklaruotus tikslus, įvertinti ki, kitus e, komentarus, teorijas dėl BŽUP reformos. Būtų, būtų viskas labai glausta, jeigu apsiribotume tik tuo komunikatu. Jis yra labai trumpas. Mes pabandėme apibendrinti sklandančias idėjas, komentarus, kalbas, kurias pasakė komisijos nariai, narys ir pabandyti apžvelgti plačiau padėti. Nors dabar dar šiame etape viskas yra gana mm, neaišku. Politinis kontekstas dabartinis, kaip daugelis pastebėjo, tenka kalbėti apie Europos parlamento rinkimus. E, jie vyks kitų metų gegužę ir dėl to sudėtinga prognozuoti, kada galėtų įvykti BŽUB reforma. Bet mes pateiksime savo rekomendacijų vėliau šią temą. Toliau pats komunikatas, pats pranešimas. Apžvalga, kas ten išdėstyta šiek tiek performuluoti tikslai. Kalbama apie, e, nebe apie gyvybingą maisto produktų gamybą, bet apie išmanę, atsparę, išmano atsparų žemės ūkį. Taip pat kalbama apie žemės ūkio galimybę užtikrinti, galimybės užtikrinti aplink, rūpybą aplinkosaugą ir klimato srities veiksmus, stiprinti socialinį, ekonominį audinį e, tie e, pasirinkti terminai išman, išmaninga ir atspari žemės e, ūkio sritis tikriausiai reiškia, kad žemės ūkį paremta technologijomis. Kitas svarbus dalykas, kas krenta į akis, skaitant komisijos komunikatą, tai pasiūlymas labai išplėtoti subsidiarumą daug labiau taikyti subsidiarumą valstybėms narėms, kad tai apimtų ne tik visas išlaidas BŽUP srityje, ne tik kaimo vietovių plėtros srityje, bet kad tai taptų ir daug, daugelio priemonių pagrindinių projektavimo įrankių. Apie tai kalbama ir pono Dorfmano e, pranešime. Ir čia perduosiu Žanui Kristofui, kad jis uh, pristatytų tą išmanų ir atsparų į žemės ūkį. Ačiū. Kaip komisija e, tikisi sukurti išmanų ir atsparų žemės ūkį? Komunikate aptarti keli aspektai. Pavyzdžiui, reikia geriau e, nukreipti tiesioginės išmokas, reikia tikslingiau jas nukreipti ir apriboti tiesioginės išmokas, nepalikti visko valstybėms narėms tai yra maži ūkiai, tikrai, kuriuose tikrai vyksta žemės ūkio veikla, turėtų būti ta, tos tikslinės paramos centru. Taip pat norime, kad atsinaujintų kartos kaime, todėl reikia daugiau dėmesio skirti jauniems ūkininkams viso, visoje Europos Sąjungoje. Taip pat akcentuojama būtinybė kurti žmogišką į kapitalą, daug kartų tai minima komunikatuose, pripažįstant ypač, kad išsila, ūkininkų išsilavinimo lygis yra labai nevienodas valstybėse narėse. Yra nemažai skaičių cituojama mūsų rengiamame dokumente. Politiniai planai, nepaded, kurie yra skirti žmogiško kapitalo plėtojimui, ne, nevienodai gyvendinami, nevienodai uh, pasiteisina valstybėse narėse, kuriant paslaugą žemės ūkiui, informacijos, žinių sistema žemės ūkija situacija šiuo požiūriu valstybės narėse taip pat nevienoda. Taip pat yra mintis, kad reikia tolesnių pastangų kad ūkininkai užsitikrintų didesnę verčių grandinės dalį. Jie kaip dėrybinė pusė turi būti stipresnė, turi turėti daugiau galių. Yra taip pat kalbama apie iniciatyvas, tą žinaują direktyvą dėl nesažiningų prekybos metodų. Taigi, kaip mes analizuojame šiuos aspektus? Visų pirma, ar komunikate yra tinkama pusiausvyrą dėl, pajam, dėl pajamų rėmimo, tai yra e, tiesioginė pagalba be jokios diskriminacijos, kuri e, paremia pajamas, tačiau kita vertus yra ir nepageidaujamo poveikio. Kita vertus reikia investuoti į ateitį per našumo, produktivumo didinimą. ES žemės ūkis kai kuriais požiūriais m, mm, ne, nerodo gerų rezultatų. Kalbu apie e, derlių, apie daugiamečius rezultatus. Taip pat reikia pažymėti, kad darbo jėga mažėja žemės ūkija. Tai galime kalbėti ir apie užimtumą. Todėl visos lėšos investuotos į BŽUP pastaraisiais dešimtmečiais galbūt dalis tų pinigų neturėjo būti investuota į ilgalaikį galbūt reikėjo investuoti labiau į ilgalaikį žemės ūkio sektoriaus veik, našumo didinimą. Taip pat reikia akcentuoti jaunų ūkininkų įtraukti jų mokymus. Bet nėra daug konkrečių pasiūlymų, kurie nueitų toliau nei tai, kas numatyta 2013 reglamente, tai yra Europos e, e, inovacijų partnerystė skirta žemės ūkiui. Yra kai kurių pozityvių vertinimų, bet yra ir tam tikrų e, apribojimų. Kalba apie tai, kai, kaip valstybės narės perėmė šią iniciatyvą ir kaip ją įgyvendino. Pavyzdžiui, stinga kai kuriuose valstybėse narėse įsitraukimo ir nedidelis ūkininkų skaičius, lyginant visą ūkininkų skaičių dalyvauja to, tose projektuose. Nors priemonės ir yra numatytos dabartiniuose politiniuose planuose. Kai kurie parlamento nariai pristatė štai kokią idėją. Teikiamos konsultacijos nėra visiškai bešališkos, pavyzdžiui, kalbant apie tiekėjų grandinę kai kuriuose valstybėse narėse. Ir reikia inform, būtent todėl reikia informacijų sistemų ir konsultacinių paslaugų ūkininkams. Kaip ko, komisija siūlo stiprinti tą socialinę ekonominį audinį. Yra visai nedidelių iniciatyvų. E, siūlymas geriau koordinuoti ir aiškintis, analizuoti, kokį poveikį atneša uh, politika gyvendinama atskiriams kaimams, nedidel, nedideliems e, kaimams. Reikia, kad kartos atsinaujintų. Ir tai būtina tam, kad pasiektume didesnį sektoriaus našumą. Komunikate taip pat akcentuojamas integruotas požiūris E, kalbant apie darbo ūkiją, ūkininkavimo riziką ir, ir pajamų ūkiją e, netoliumą, sviravimą pajamų. Ir apie tai būtent kalbama keliose pasiūlymuose komunik komunikato. Kalbama apie geresnį susietumą, sujungimą, kad skirtingos es politikos rytis turi būti labiau susietos, pavyzdžiui, BŽUP ir sanglaudos fondai. Ir reikia naujų e, įgyvendinimo mechanizmų, kurie būtų orientuoti rezultatus, reikia e, rinkti duomenis ir supaprastinti BŽUP, nes kol kas taikomos tik tokios nuotoliniai metodai taikomi. Taip pat reikia e, ūkininkams skirtų paslaugų tinklo, konsultacinių paslaugų tinklo, nes tai svarbu siekiant didesnio našumo ir produktivumo žemės ūkija. Ir kalbant apie tai, jaunieji ūkininkai tikrai būtų pliusas prisidėtų prie produktivumo didinimo. Tačiau yra ir mokymų poreikis, jei senas ūkininkas pasitraukia iš ūkininkavimo ir jį pakeičia sunus ar dukra, kurie neturi reikalingų įgūdžių, tai žinoma bus problema. Mažoka pasiūlymų, konkrečių pasiūlymų uh, skirtų šiai sričiai pavyzdžiui, galima susijęti naujai atėjusiems ūkininkauti išmokas su mokymais ir konsultacijomis. Kai kas mano, kad tai per nelik e, suvaržantis siūlymas. Bandymai ap, kalbėti apie tų nau, naujų, jaunųjų ūkininkų išsilavinimo lygį. Komunikate akcentuojamas bendras požiūris. Tai, taip pat akcentuojama, kad nereikia visiškai atmesti privačių mechanizmų. Taip pat e, kalbama, kad reikėtų labiau akcentuoti ūkių atsparumą. Pavyzdžiui, nesenoje, neseniai vykusioje pieno sektoriaus krizėje ūkiai, kai kurie ūkiai buvo pasirengę, geriau pasirengę kainų sviravimui. Tai tie, kuriuose veikla buvo labiau diversifikuota ir jie lengviau e, sureagavo į tą kainų sviravimą. reikėtų kalbėti apie rizikos valdymo priemonę ir tai turėtų būti susijęta su perėjimu prie tokio žemės ūkio, kuris būtų tvaresnis ir mažiau e, pri, priklausomas nuo e, to, to indėlio įmokų įnašų. Ačiū Kristofai, dabar pereisiu prie komisijos siekių aplinkosaugos rezultatų srityje pagal žų politiką. Komunikate labai aiškiai teigiama, kad siekiai yra aukštesni nei anksčiau. Tačiau įrodymai, kaip to bus pasiekta, nelabai aiškus. Ta diagrama, kuri čia parodyta, ir rodo, kad kairėje, tarkim, yra dabartinė žalioji architektūra žūp politikoje, kur yra susijęs kryžminės susijimas. Man liepia šiek tiek arčiau prie mikrofono kalbėti. Taigi, diagramoje matote dabartinę žalumo architektūrą kairėje pusėje, kryžminės susijimas ir taip pat e, aplinkos sauginės priemonės pagal antrąjį ramstį. Dešinėje yra tai, kur matome, kad kompleksinis susijimas ir žalinimo priemonės supaprastintos naujomis sustiprintomis sąlygomis. Ir jeigu pažvelgtumėte atidžiau į diagramą, tai čia siekiai yra didesni nei vien tik tai žalinimo politika ir kompleksinis susijimas, nes ta, ta dėžutė yra šiek tiek didesnė nei dabartiniai reikalavimai, o antrojo ramšio klimato kaitos reikalavimai dar papildomi yra, plus yra naujas pateiktas pasiūlymas dėl laisvanoriškos aplinkosauginės sistemos pagal pirmąjį ramstį. Taigi, Komisija lyg bando pasiekti daugiau aplinkosauginių tikslų, derindama įvairias priemonės pirmajame ir antrajame ramstyje, tačiau mes turime ieškoti detalių ir pažiūrėti, ar realiai to pasiekti yra įmanoma remiantis tuo, ką mes žinome. Ir mes dėje nematome to, kaip naujos sustiprintos sąlygos, kurios bus žalinimo ir kompleksinio susijimo supaprastinimas ir pavertimas vienu rink, reikalavimų rinkiniu, kaip tai bus siejama su tomis didesnėmis sąlygomis mes ir siekiais mes dar nematėme tų sustiprintų reikalavimų ir aišku būtų gerai, jeigu viskas veiktų lygiai taip pat kaip ir kompleksinio susijimo reikalavimai, kalbant apie gerą, gerus aplinkosauginius e, rezultatus, nes labai daug laisvės paliekama valstybėms narėms ir mes matome, kad rezultatai pasiekiami labai skirtingi pagal tas taisyklės, kurios nustato pačios valstybės narės, nes valstybė narė, pavyzdžiui, e, teikia reikalavimą arti žemė, jeigu yra septynių laipsnių kampas, o kiti daro, kai dvigubai statesnis yra tas kampas. Taigi labai sudėtinga tuos dalykus paaiškinti pagal kompleksinio susijimo priemonės. Taigi labai svarbu, kad būtų bendras kažkoks tai bazinis pagrindas siekiant didinti tas ir stiprinti tas sąlygas. Ir mes matome, kad vienas pakeitimas pono Dortmano pranešimui ir kalba apie tai, kad reikia kur kas aiškesnės bazės, kalbant apie aplinkos saugunės reikalavimus, bazės, kuri galiotų visoms valstybėms narėms. Mes ekosistemą minėjome pagal pirmąjį ramstį, tai yra naujas dalykas. Ir dar vienas dalykas, kuris yra labai svarbus, atrodo, kad tai yra laisvanoriškos priemonės ir panašu, kad jos lyg ir nekeičia labai svarbių biudžetinių elementų susijusių su 30 procentų lėšų skiriamų žalinimo politikai, bet galbūt e, teisės aktų formuotojai galėtų peržiūrėti daugiametę finansinę programą ir pažiūrėti, pasirūpinti, kad aplinkosaugos reikalavimai nebūtų sumenkinti pagal naują sąrangą, lyginant su 30 procentų žalinimo išmokų sistemos, kuri galioja dabar. radikaliausias dalykas, kalbant apie visus pasiūlymus, yra naujas rezultatų siekimo mechanizmas. Mes manome, kad komisijos idėja, kad visa žūp, kuri turi būti organizuojama valstybių narių ir čia reikalingi bendri strateginiai tikslai. Pirmasis ramstis buvo, jį buvo galima naudoti strategiškiau, tas nebuvo daroma ir mes nematėme galimybę žmonėms rinktis, kaip pavyzdžiui žalinimo priemonę įdėkti taip, kad tai nebūtų vien tik tai patogu valstybių narių administracijoms ir kad tai nebūtų vien tik administracinio paprastumo klausimas ūkininkams, bet yra dalykų, ką galima daryti strateginių lygmenių, netgi esant toms priemonėms, kurios numatytos pagal pirmąjį ramstį, pasitelkus skirtingas priemonės, kurios galėtų būti teisingesnės. Bet, aišku, labai svarbu pabrėžti, kad toks planavimo procesas bus labai sudėtingas dėl įvairių priežasčių. Viena priežastis yra pajėgumai ir politinė valia atlikti tinkamą strateginį planavimą, kai kalba eina apie didelės pinigų sumas ir kai žmonės yra įpratę žūp suvokti taip, kaip suvokdavo anksčiau. Ir uh, noras pamastyti, ar tai strategiškai geriausias variantas, galbūt to strateginio mąstymo pas, pasigėsime ir truks, kol bus pereita prie, nos, prie naujos sistemos. Ir dar viena kliūtis - daugiametės nesinės programos dizainas ir sąranga. Pavyzdžiui, yra priemonės, kurios yra finansuojamos, kitos ne. Ir labai sudėtinga objektyviai parengti tokiu atveju strateginį planą. Ir mums neramu, kad valstybėms narėms bus sudėtinga įtraukti uh, antrojo ramšio priemonės palankės, kalbant apie bendrą finansavimą e, klimato politikoje. Yra ir techninių kliūčių, nusprendžiant, koks turėtų būti tikslas. Pavyzdžiui, jeigu bandai žūpį gyvendinimo mastą nustatyti, kad būtų pasiekti bendri ES tikslai, nuspręsti, kokie tikslai turėtų būti ir kaip juos įgyvendinti, kaip juos paversti duomenimis, kurie galėtų būti surenkami ir įvertinami ir priimami sprendimai, tai aišku, tą padaryti bus labai sudėtinga. Ir labai daug viso planavimo proceso elementų ir daug veikėjų linkę taikstyti su dabartinė situacija, jeigu tie strateginiai planai bus greitai parengti ir tiesioginės išmokos pasieks ūkininkus, kurie, aišku, tikisi ir toliau gauti bent jau kažkiek tos paramos, tai tada, aišku, būtų, tą reiktų padaryti labai greitai, jeigu norime parengti tokį holistišką strateginį planą. Toliau išvados ir rekomendacijos. Mes manome, kad per daug dėmesio yra skiriama tiesioginėms išmokoms, netgi nors jos yra ir labiau orientuotos, ir labiau tikslinės, mes norime, kad daugiau būtų kalbama apie tai, kaip žūp lėšos yra naudojamos siekiant užtikrinti daugiau tvarumo ir našumo. Mes manome, kad e, rinkos iškraipimo problemos, taisyklės, baudos ir panašiai mes manome, kad tai yra aktualiau, kai kalba eina apie susietas išmokas ir mes e, esame šiek tiek nustebę, kad e, tas entuzijazmas dėl susietų išmokų šiek tiek yra prigesęs. Ir komisija turi paaiškinti, kas yra ta nauja aplinkosauginė architektūra ir jeigu, mes, jeigu komisija nori įgyvendinti tuos pažadus. Ir dar, kaip sakiau, nauji gyvenimo mechanizmai labai susiję yra su administracijos pajėgumais, reikia naujų duomenų ir mes manome, kad tas variantas turint omenyje, kad politinis tvarkaraštis ir grafikas yra dabar toks įdomus, nes artėja parlamento rinkimai, tai galbūt geriausias variantas būtų pasinaudoti tuo laikotarpiu ir išbandyti, patikrinti, kiek veiksmingos yra tos idėjos. Ir kelios galbūt valstybės narės bandomuoju pagrindu galėtų bandyti dėkti tas idėjas ir tada mes gal galėtumėme kur kas geriau pasiruošti teisėkuros procesui po tokių bandomųjų projektų. Taigi dėkoju uždėmesi. Bardzo dziękujemy. Labai ačiū. Ir e, dabar reikia sutarti, kas, gal, kas norėtų pasisakyti. Ir reikia žinoti, kiek žmonių nori kalbėti, kad galėtume nustatyti, kiek laiko e, skirta. Pirmiausia, ponas Dorfman. Ir šį kartą ponui Dorfman neribosim laiko. Bet prašau visų pasakyti, kas nori kalbėti. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ich werde aber auch nicht viel Redezeit. Dėkuoju, pirmininkė. Na, iš tikrųjų, nereikia man daug kalbėjimo laiko. Mano mm, neklausimai, tie, kurie buvo užduoti, yra būtent tie, apie kuriuos jau buvo kalbama e, pranešime, apie kurį kalbėjome šį rytą. Ypač e, svarbiausia yra tai, kad jauni žmonės pradeda ūkininkauti klausimas. Čia jūs daug kalbėjote apie pirmąjį ramstį, o aš manau, kalbame apie jaunus žmonės ir jaunų žmonių norą e, ūkininkauti. Aš manau, antrasis ramstis, kaimo plėtra, yra taip pat nepaprastai svarbus, kadangi jauniems žmonėms reikia aplinkos, kurie galėtų gyventi su savo šeimomis, o ne vien tik tai susikaup, susitelkti ties e, ekonominių mm, ūkio e, aspektų. Aišku, tai irgi labai svarbu. Kai dėl vertinimo naujojo mm, veiklos modelio, kurį jūs pristatėte, aš e, savo pranešime iškėliau nuogastavimus apie rinkos iškraipimus. Ir tam tikrą prasme tai yra klausimas apie e, susietusius mokėjimus, apie atsietusius mokėjimus, kaip galime priimti sprendimus, jeigu valstybės narės būtų pakankamai lankščios savo sprendimuose dėl išmokamų pinigų. Aš manau, kad tai galėtų generuoti daugiau atsietųjų mokėjimų. Žalioji architektūra. Manau, kad na, jūs mažiau neigiamai žiūrite. Aš galbūt mažiau neigiamai žiūrėčiau į komisijos pasiūlymą negu jūs. Na, Aš manau, kad tai sustiprina pirmąjį ramstį. Ir savanoriškos ūkininkavimo programos antrajame ramstyje irgi yra visai prasmingas dalykas, tik tai su išankstinė sąlyga, kad jie, jos bus stiprinamos, tai yra mes priversim valstybės narės taikyti e, aplinkos apsaugos programas antrajame ramstyje. Aš manau, yra pakankamai daug diskutuota, kiek savanoriškos aplinkos saugos programos vykdomas, kaip tai susijęs su pirmoju ramščiu ir su žalinimu. Kai kurios valstybės narės taiko programas pagal antrąjį ramstį ir jos buvo sumažintos, nes buvo prieštaravimo su žalinimu. Kai kurios priemonės tiesiog nebuvo, jų nebuvo galima taikyti pagal antrąjį ramstį, nes žalinimas ir tai antrasis ramstis tai toks nebuvo ketinimas tų, kurie parengė e, programas. Ir galiausiai, jeigu žiūrėsim apie rinkas, žemės ūkio produktų rinkas. Tai čia yra kalba ne vien tik tai apie paramą pagal pirmą ir antrą ramstį, bet reikia kalbėti ir apie tai, kaip e, suorganizuoti rinką kaip įmanoma geriau, kad ūkininkai galėtų pasiekti geriausius rezultatus ir gauti pačias didžiausias pajamas parduodami savo produktus. Ačiū. Labai ačiū. O dabar e, ponas Vazon, pusantros minutės. Euh, dėkoju pirmininkė, dėkoju euh, abiems kalbėtojams, na, tikrai pasakysiu, kad aš tikrai vos neužmigau. Ir mm, kolega, kuris yra prancūzas ir kalba angliškai, na, turiu pasakyti, kad Prancūzija ir Vokietija yra pagrindiniai donoriai Europos Sąjungoje. Ir mes, aišku, norėtume grįžti, grįžti prie BŽUP ir mes turim pagalvoti apie ekologizavimą. Protingas žemės ūkis ir e, yra pagrindiniai BŽP principai. Aišku, aš kalbu apie ūkininkus ir jie turi toliau siekti e, tikslų, nes e, žemės ūkis yra vienintelė profesija, kur žmonės patiria nuostolių ir turi būti tinkamai įkainami produktai ir reikėtų atsižvelgti į valstybių narių e, specifinės sąlygas. Aš taip pat manau, kad valstybės narės renacionalizuodamas. Nežinau, kad e, savo tvarka turėtų būti e, atsižvelgti į E, žemės ūkio plėtrą, atsižvelgti į našumą ir ūkininkų pajamos, aišku, turi būti tinkamos ir į, į, į, turi būti kuriamas darbo vietas žemės ūkyje. Taigi, ta naujoji BŽUP e, yra svarbi, bet biudžetas mažinamas, o pirmasis ramstis mažinimas ir tikrai manau, kad reikėtų geriau pristaikyti prie teritorinių e, specifikų, Ponas Kolumbija, ne. Ponas Žuana. Bună ziua, domnule președinte. Vă mulțumesc uh, celor doi uh, <clears throat> colegi pentru prezentarea făcută. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti kolegams už prezentacijas ir pasakyti, kad BŽUP turėjo užtikrinti sąlygas, tinkamas sąlygas ūkininkams dirbti ir e, gaminti maistą, gaminti maisto produktus e, tinkamomis sąlygomis. Iškilo tam tikrų iššūkių bei įvyko progresas, būtent dėl bendros žemės ūkio politika, politikos globalizacija, e, klimato kaita, ekonominė krize vertė mus keisti prioritetus ir Bet biudžetas vis dėlto turi būti išlikti toks pat žemės ūkiu, jeigu norime, kad ūkininkai toliau dirbtų darbą, kurį geriausiai išmano. Reikia lankščių tikslų e, žemės ūkio politikoje ateityje. Jūs minėjote anksčiau viršutinės ribas. Aš, man atrodo, kad ne visi joms pritarė. Aš labiau pasakyčiau už laisvanoriškas ribas, a, viršutinės ribas. Jūs kalbėjote apie antrąjį ramstį, jis yra labai svarbus. Taip pat kalbėjote apie tiesioginės išmokas, jos, mano nuomonė, taip pat svarbios ir jas būtina išlaikyti. Toliau jaunieji ūkininkai. Jiems skirta programa yra nebloga, bet ten yra nuostata, kurios reikėtų atsikratyti, mano nuomonė, pavyzdžiui, sieti e, pensiją su subsidijomis. Pensininkai, turintys menkesnės pajamas, gyvenantis kaimo vietovėse, nebegalės išgyventi juose. Todėl šią nuostatą reiktų išbraukti. Mes norime skatinti jaunos ūkininkus, norime su sukurti uh, E, jiems reikalingas tinkamas algis, tačiau kita vertus neturėtume ignoruoti ūkininkų teisių, kurie gali dirbti ir kitose sritise. Būtent ūkininkų dėka ant stalo turime saugius, prieinama, prieinamos kainos maisto produktus. Kaip ūkininkas visą tai tieks be sisteminės finansinės paramos. Toliau ponas Agniu. Na, tikriausiai jūsų nenustebins, pirmininkė, kad kai girdžiu, matau žodžius klimato veiksmai, man įdomu, kaip tie veiksmai atrodys. Šiltam efektą sukeliančių du, dujų mažinimas ūkiuose, CO2 mažinimas ūkininkai galėtų prisidėti, jeigu jie galėtų duoti glifosatą ir GMO pasėlius. Labai ženkliai sumažinti. Metanas. Kaip sumažinti metano dujų e, e, išmetalus, e, sumažinant atrajotojų žalėdžių bandą. Toliau. Azoto junginiai, kaip sumažinti. Komisija ragina ūkininkus auginti daugiau baltyminių pasėlių, baltyminių kultūrų, nes mes daug sojos įvežame iš Latino Amerikos. Tačiau kas yra tie klimato kaitos veiksmai, jei ne tai, ką aš išvardinau. Dėl papildomų mokėjimų manau, kad tai yra neteisingas kelias. Aš manau, kad reikia. E, išmokų, priemokų ūkininkams prie pensijų, kad jie galėtų kažkur kitur persikelti gyventi, kad ateitų e, nauji ūkininkai. Galbūt reikėtų e, pamastyti apie e, paskolas su garantijomis, kur pasitarnautų grinųjų pinigų e, investicijos į infrastruktūrą biologinio saugumo infrastruktūrą, kad jog ūkininkai galėtų apsisaugoti geriau, geriau nuo lygų. BŽUP draudimo e, planai, kad šis sektorius galėtų pats savimi rūpintis. Pavyzdžiui, čia galėtų pateikti kaip pavyzdį cukra, e, cukrinių runkelių auginimą. Darbai. Aš irgi norėčiau padėkoti, sako ponė Miller, už šią parengtą studiją. Manau, kad turėtumėte šiek tiek geriau pristatyti, kaip jūs ką, vertindami komisijos komunikatą, ar jūs išvelgėte ten viziją, kurią būtų galima gyvendyti, ar tai vizija, kurią reikėtų aptarti, ka, e, išvelgti iš jos išvelgti joje kažkokius stimulus dėl BŽUP ateities, kalbėti e, apie tvarumą, nes buvo tvarumas minėtas. Todėl noriu paklausti, kaip vertinant dabartinę situaciją ir nu, numatytus apkarpimus pirmajame ramstyje, antrajame ramstyje apkarpimus, ar tikrai galime tikėtis aplinkos saugai draugiško ūkininkavimo ir tokios ekonomikos bendrai. Aš pasigendu iškumo. Jūsų E, pasisakymę, ypač aštuntajame punkte, kur jūs labai aiškiai sakote, kad reikėtų gaminti daugiau, kad produktivumas, našumas turi aukti. Tai pristatoma tarsi kaip sprendimas, bet tai prieštaraujantis teiginys kitiems tikslams, pavyzdžiui, aplinkosauginiams veiksmams. Todėl man atrodo, kad kai kurie dalykai neaiškus po jūsų pasisakymą, ypač pažvelgusi 11 puslapį, jūs minėjote komisijos planą, jūs tiesiog jį pristatėte, o mums reikia keleto pavyzdžių, kad pateiktumėte keletą pavyzdžių, kur galėtume geriau padirbėti. Ar išlieka atvirų, neatsakytų klausimų, nei išspręstų klausimų, kaip naudotis tą informaciją. Mes juk norime sukurti dides, geresnį pagrindą, kuriuo galėtumėme remtis. Ačiū, ponė pirmininkė, sako ponė Maginės. Norėčiau pratesti mintį dėl jūsų, kur jūs sakėte apie rekomendacijas dėl to, kad labiau, labiau akcentuojamės tiesiognios išmokos ir kad našumas turėtų būti žemesnis, tačiau ūkininkai gauna labai prieštaringų žinių. Pavyzdžiui, jiems sakoma, kad aplinkosaugos požiūrių jų, jų veiksmai pernelik intensyvus ir tai prieštarauja jūsų pasisakymui. Kita vertus, jei esi ūkininkas ir esi priklausomas nuo 100 procentų nuo tiesioginių išmokų, tai, tai nėra neteisinga akcentuoti pa, parama pa, pajamoms. Tai yra pagrindinis e, e, teiginys, kurio aš pasigėdau jūsų pasisakymę. Kalbama apie naują ES mokėjimų sistemą, pe, pereiti prie kitokios sistemos, pagal kurią būtų numatoma teisė į mokėjimus. Kaip manote, ar tai pasiteisintų ūkių mastu ir kaip pinigai būtų uh, paskirstami. Reikia mokymų jauniesiams ūkininkams ir mm, mano šalyje, jeigu jaunas ūkininkas nori paramos, jis privalo būti pasiruošęs, išsilavinęs, būti dalyvavęs mokymuose. Ačiū. Ponas Dekasa. Sì, grazie Presidente, grazie colleghi per questa presentazione. Ačiū pirmininkė, dėkoju e, kolegoms už pristatymą, jis buvo labai įdomus, turiu klausimą. valstybės narės buvo minima, kad naujas e, gyvenimo modelis yra susijęs su lankstumu. Ar nematote čia rizikos, ar nemanote, kad bus dar sudėtingiau valstybėms narėms, ypatingai toms valstybėms narėms, kurios pagal konstituciją yra autonominiai, turi autonominius regionus, autonominius regionus, kur yra atitinkama žemės ūkio politika, pažiūrėjau, Ispanija, Italija, tokius regionus turi. Ar čia nebus tam tikros rizikos, kad atsiras dar daugiau iškraipimų pagal naują gyvendinimo modelį, tokioms būtent valstybėms, ar nekils šių problemų? Taip pat jūs kalbėjote apie kaimo plėtrą ir taip pat yra ir to bendro finansavimo klausimas pagal ramščius, nes kiekvienas regionas turi abu lygius, Antras ramstis regioninė plėtra, taip pat bendra finansavimas pagal kitą ramstį. Taigi, jeigu toks autonomiškumas bus leidžiamas valstybėms narėms, ar nebus tai rizikinga ir pačiai bžūp, ar nebus sukuriama bžūp renacionalizacija, kuri buvo minėta. Vaits. Ačiū. Turiu tris labai konkrečius klausimus. Pirmiausia, rinkos iškraipimai. Aš norėčiau apie tai pakalbėti. Kaip žūp yra, kaip žūp yra renacionalizuojama, tuomet kyla klausimas jūsų manimo, kokia politika turės, kuri politikos dalis turės vis tiek išlikti bendra. Toliau, jeigu yra kišamas į rinką, tai kaip jūs įsivaizduojate, būtų galima kištis į tam tikrus segmentus, kur paklausa ES lygmenių galėtų būti gyvendinta kur kas veiksmingiau, sukuriama kaina, kuri leistų ūkininkams veikti nepriklausomai, nepriklausyti nuo kainų sviravimų rinkoje. Toliau mok, išmokos. Turime atsižvelgti, aišku, ir į viešą interesą, visuomenės veikatą, aplinkosaugą. saugą maisto saugumą. Turime atsižvelgti į galybę įvairių klausimų, aptardami e, subsidijų ir išmokų klausimą už žemę. Iš tikrųjų e, labai gerai, kad pristatyta e, nuomonė apie <clears throat> parengtą dokumentą, kurį mes ir šiandieną savo pozicijas pasakėm. Jūsų, na, sakykime, samprotavimai tikrai norėtųsi kažkokio aiškesnės ateities. Kaip Jūs galvojat, reiškia, ar įgyvendinus tuos pasiūlymus, kurie dabar yra pateikti komisijos, e, mes pasieksim geresnę situaciją žemės ūkį Europos ar blogesnė. Žinant tai, kad e, e, parama kitam laikotarpiui juk mažėja dėl breksito ir jau tie skaičiai kaip ir oficialiai yra paskelbti keliais procentais kai tuo, kai tuo pačiu žinom, kad e, jaunų ūkininkų trūksta, nauji ūkininkai neina, reiškia sąlygos Europos žemės ūkija nėra geros, reiškia randa geresnės sąlygas ūkininkauti. Ypatingai e, tokiose naujasnėse šalyse, kaip mano šalis, Lietuva, Baltijos šalis, tai netgi žemdirbėjai, mūsų žemdirbėjai pasirenka dirbti kitose šalyse žemės ūkija, Dėl to, kad didžiuliai yra išmokų skirtumai, didžiuliai pajamų skirtumai. Paprastai tose šalyse, kur mažos yra išmokos, mažos ir kainos. O kadangi, e, reiškia, atsiskaitimo grandinės reguliavimo sistemos nėra, tai netgi dažnai būna taip, kad kada vat, e, prieš porą metų buvo papildomai skirti pinigai paremti pieno ūkius dėl krizės, tai kada gavo žemdirbiai papildomą paramą, prekybininkai ir perdirbėjai sumažino supirkimo kainas. Tai e, šitoj vietoj, e, na, kol kas mechanizmas nėra ir jūs apie šitą visą, visiškai nešnekėjot. Ir man labai tikrai įdomu, reiškia, ar e, mes galėsim pasiekti su šitais pasiūlymais konkurencingą žemės ūkį viso ES šalyse. Ar skirtingos išmokos, kurios, na, šiandieną labai ženkliai skiriasi, E, suteiks galimybę e, ir tokių šalių kaip mano, kaip Baltijos šalių ūkininkam ateityje konkuruoti su kitom šalim ir išlikti toje bendroje rinkoje. Ačiū. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti abiems kalbėtojams, kurie šiandien pristatė mums šį dokumentą. Ir noriu pakomentuoti jų komentarus kas, apie tai, kas yra nauja. Kalbama apie atsparų žemės ūkį. Žodynė sakoma, kad atsparus asmuo yra tas, kuris gali atsilaikyti patirdamas traumatinį įvykį. Ir jeigu na, pristaty, tą žodį panaudočiau, būdama komisijos atstovė, tik tuo atveju, jeigu norėčiau pristatyti kažką, kas nėra gera. Ir tas pasiūlymas, tas komisijos komunikatas yra ne tai, ko tikimės. O, e, e, pavyzdžiui, gyvulininkystės sektoriuje, atrodo, Europoje bandoma išnaikinti e, europinę politiką, BŽP politiką. Ir kaip galima suderinti gerą E, politiką žemės ūkio srityje, gyvybingą politiką su tais subsidiarumo planais, kuriuos pristatė komisija ir kuriuos jūs pakomentavote. Kaip įmanoma? Kaip gali būti, kad regioniniai, nacionaliniai planai turi pasiekti europinį poveikį ir, ir mes atrodo silpniname tokiu būdu europinę dvasę tos politikos. Ir kaip galime tikėtis tvirtos gyvybingos BŽUP politikos, kai e, anot Junkerio antrajame BŽUP ramstėje 15 procentų bus mažinamas finansavimas, akcentuojamas didesnis e, e, ko, bendrai finansuojamų projektų kiekis. O ką, ką daryti valstybėms, Ir tikrai tai ne, nesustiprins ūkių, tai susilpnins ūkius, tai tikrai yra žemės ūkio politikos pabaigos pradžia. Ar jūs nesutinkate su tuo, ką aš sakau? Euro... Gerbimi nariai, na, mes sakėm, kad Europos jėga yra e, skirtumai. Kodėl negalim pasakyti, kad žemės ūkio e, jėga e, Europos Sąjungoje yra įvairovė? Yra puikus žemės ūkis jūsų regione, kur mes turėjome malonumą aplankyti, na, yra nuostabu. E, Suomijoje kit, kitoks žemės ūkis. Nemėginkim viską sumesti su, viską į vieną katilą. Reikia leisti pagalbą, aišku, kontroliuojant, kad nebūtų pažįstas konkurencingumo principas. Ponas Bokovič. Dėkoju, dėkoju už suteiktą žodį. Na, man trūksta šiek tiek detalių, bet atrodo, kad bendra kryptis yra gera. Turiu tris klausimus. Žalinimas, e, žalio, žalios BŽUP klausimas, aš bijau, kad nors kalbam apie didesnį pagalbos tikimą, apie didesnę valstybių narių laisvę, apibrėžiant e, aplinkos veiksmus, bet čia kyla rizika, kad žemės ūkis bus e, paprasčiausiai patirs didelį, did, didelį spaudimą, bus labai susiskaldęs Europos Sąjungoje. Čia komisija e, nusiplauna rankas kaip koks pilotas. ir iki šiol tie veiksmai nebuvo labai, labai, labai geri, bet e, gali dar pablogėti. Na, kai dėl jaunų ūkininkų, e, kaip buvo kalbama 2013 metų reglamente mes norėjome padidinti padė, pagalbą jauniems ūkininkams ir tai buvo pakankamai gerai, gerai parengtas dokumentas. Jeigu kalbėsim apie į pensiją išėjusius ūkininkus. Manau, kad tai yra geras sprendimas, bet e, turim pasakyti, kad kaimo vietovės tuštėja ir reikia kalbėti apie kitokią veiklą, ne vien tik tai žemės ūkį galbūt galima plėtoti turizmą, galima pasiremti sanglaudos fondų pagalbą, bet kaip įmanoma e, reikėtų e, laukti, išvengti vėlavimo. Mes bandome suprasti, ką komisija bandė pasakyti. Visi supranta, kad neįmanoma visų tų tikslų siekti draugė - geresnė apsauga, geresnė aplinkos sauga, veiksmingumas, našumas, pasaulio rinkos. Galima siekti visų tų tikslų, bet reikia išsikelti prioritetus. Pasirašėme Paryžiaus klimato susitarimą Ir dabar bandome susigaudyti, kaip jį įgyvendinti, jei leisime laisvanoriškai valstybėms narėms jį įgyvendinti. Galvoju, ar rimtai valstybės imtųsi tos užduoties. Kyla klausimas, kaip tie planai gyvendinami, ar tie planai atitinka ar jie yra suderinti. Jeigu tie planai negyvendinami, kaip bus taikomos sankcijos, kam bus sutaikomos tos sankcijos, ūkininkams atskiriems. Ir kas bus už viską atsakingas? Komisija kalba apie antrąjį ramstį rizikos valdymą. E,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 komisijos pasiūlymą, nors, nors jis skamba labai gražiai, viena vertus, kita vertus. Atrodo toks gražus modelis, kurį valstybėms narėms bus nesunku gyvendinti ir Komisija konsultavosi su valstybėmis narėmis, o ne su ūkininkais. Ir man įdomu, kaip parengiama tokia programa tokiu būdu. Ir noriu paklausti, kur yra ūkininkai šiame procese. Juk tai politika skirta ūkininkams. Mes kalbame apie biurokratijos augimą, apie tai, kad norime mažinti biurokratiją, suteikti daugiau užduočių valstybės narėms. Tai kur yra ūkininkai šiame procese? koks jų vaidmuo. Jūs pristatėte tuos visus pasiūlymus, bet dar kartą klausiu, kur čia ūkininkai? bendro žemės ūkio politikos bendras aspektas, kuris e, yra šiek tiek nustumtas į šoną, valstybės narės e, gyvendins tuos sprendimus remdamosi 27 nevienodais požiūriais ir kaip visą tai funkcionuos ir pasiteisins, ypač tie, tos tiesioginės išmokos pagal naująją subsidiarumo sistemą. Išmokos už plotus, už hektarą, kaip tos išmokos bus suorganizuotos. Ačiū pirmininkė, sako ponas Kolumbija. Turiu klausimą abiems autoriams tos prezentacijos. Uh, Tai ypač svarbus vienam svarbiausių Prancūzijos e, e, žemės ūkio regionų, tai naujosios Akvitanijos regionui. Ten auginami labai kokie tai yra labai kokybiškos mėsos regionas, taip pat e, kukurūzai auginami ir gaminama fuagra, e, riebiosios žasų kepenėlės. Ar BŽUP tikrai e, aktuali, naudinga Europos Sąjungai. Atsi, ir atsižvelgiant į šią politiką, kaip atsilaikyti prieš tokią e, aštę tarptautinę konkurenciją, e, taip pat ką daryti su E, pavyzdžiui, valstybės pagalba, kur yra skiriama, didelė valstybės pagalba, kur yra skiriama tokiuose šalise kaip Bra Brazilija, apie ką kalbėjome šį rytą. Na, neapkartosiu to, ką jau sakė kolegos, bet svarbiausias ir didžiausią nuogastavimą e, kelintis dalykas, kiekvieną kartą, kai komisija priima sprendimus, nepasikalbėjusi su gamintojais e, kalbam apie tai, kaip pagerinti padėtį, e, ūkininkų padėtį, bet kai tik tai kalbam su jais, kaip su, gaminto, su gamintojais, tai gamint, komisijai neatsižvelgia į tai. Svečiams, jūs kalbate apie didesnį koordinavimą. Ką reiškia didesnis koordinavimas? Aš e, pas, pasakysiu, kad kiekvieną kartą, kai kalbam apie koordinavimą, komisija atrodo, kad e, yra programų primetimas. Kai kalbam apie koordinavimą, komisija nesupranta, kad yra skirtumai tarp ūkininkų įvairiose valstybėse. Negalima užtikrinti konkurencingumo tol, kol yra e, skirtumai e, išmokose už plotą gali būti konkurencingumas, jeigu yra e, skirtingos subsidijų praktikos įvairiose valstybėse narėse. E, Ir dabar mes kalbam apie paveldą. Pavyzdžiui, kas nors nori e, paveldėti ūkį. Ir čia taip neįmanoma, nes nėra sprendimų jauniems žmonėms, neskatiname jaunų žmonių tapti ūkininkams. Ponas Valagin. Labai ačiu kai dėl socialinio ekonominio audinio stiprinimą. Jūs teigiate, kad rizikos valdymo priemonės, aš supratau, jūs manot, kad tai yra gera mintis. Ar jūsų patirtis rodo, kad ES e nenukrypsta nuo tų ir tai nereiškia, kad jis mažiau e, pinigų kunigų kišenį, pažiūrėtinių valstijų e, pavyzdys. Ir buvo e, kainų skirtumai ir joks, joks mm, ūkininkas negavo daugiau pinigų, tik tai didžiosios bendrovės. Ir ką jūs manote, kai yra toks atvejis, kai žmonės e, valdys tos pinigus, kurie turėtų patekti į ūkininkų kišenės, bet juos nusigriepsta didžiosios bendrovės. Ir toliau, manau, kad sumažin, sumaišoma pasiekmė ir priežastis. Ir e, kodėl breksitas turėtų sumažinti pinigus e, ūkininkams, nes komisija perėjo nuo žmonių maitinimo prie kovos. Ir mes e, turim daugiau pinigų, bet skiriame jų, skiriame tos pinigus tankams, bomboms, bet ne, ne maistui. Kas nors valgė kulką? Turbūt ne. <clears throat> Labai ačiū. Petoje klausė, kur yra ūkininkas. Aš taip pat noriu paklausti, kur yra ūkininkas. Mes prarandame kasdien šimtus ūkių. Ir analizėje niekas nekalba apie žemės ūkio struktūrą ir ką reikėtų daryti padedant mažoms mažoms įmonėms, mažiems ūkiams. Yra ekologinis ir ekonominis aspektas, socialinis aspektas irgi. Ir kai žiūrim į visą bendrą žemės ūkio struktūrą, tai maži ūkiai yra labai svarbus. Ir universitete kalbam apie įvairovę ir žinoma, maži ūkiai ūkiai yra būtent užtikrinantis bioįvairovę. Į tai reikėtų atsižvelgti, reikėtų žiūrėti, kokios yra mm, įprastinės struktūros ir mm, bioįvairovė, aišku, tikrai labai svarbi. Ir viso šitoj analizai, žemės ūkio struktūros analizai, tai mm, nepasirodo nieko ne, ir nėra apie bioįvairovę pasakyta. Ačiū. Diskusijose pasakėte, kad yra daug kas sujungti, bet dabar aš sutinku su kolegomis, kad iš vienos pusės yra ūkininkai, jie turi galvoti, kur e, eina į subsidijos ir iš kur gaunas papildomas finansavimas ir klausimas, kas bus ateityje, ką mes remsim ir kaip remsim ir kaip šitie pinigai bus dalinami. E, ir man tai labai rūpi, kadangi yra didžiuliai skirtumai Europoje ir e, skirtingos pajamos ir skirtingas papildomas finansavimas. Ir bus kas dabar papildomos išlaidos, na tiesą pasakius, aš norėčiau gauti konkrečią informaciją, kaip tai atrodys. Okay, ir paprašysiu Diagri E, atstovą. Bet aš irgi leisiu savo užduoti klausimą, ar, na, pamastymai mano. Jūs teigiate, kad yra e, pinigai e, skirti BŽUP, ar jie tinkamai naudojami, ar negalime juos geriau investuoti ir kad jie galėtų būti naudingiau išleisti. Na, pavyzdžiui, padidinti ūkius, e, būtų didesnis našumas ir būtų gera investicija. Bet ar apie tai yra kalbama? Ar kalbam apie tai, kad reikia eiti tokiu keliu, kad reikėtų didinti koncentraciją ir jos, e, e, jos pagalba didinti našumą ir produktyvumą ar išsaugomas žemės ūkio modelis, ar išsaugomi tie standartai, kurias norime turėti Europoje. Bet tada bus, jeigu bus didesnė koncentracija, padidės ir pajamos, bet mes norime išsaugoti žemės ūkio modelį, užtikrinant pajamas tai reikėtų pagalvoti, apie ką jų kalba. Aš norėčiau taip pat išgirsti jūsų nuomonę, kokius, kokias priemonės naudoti. Nes apibrėžiant tikslus, užduotis, problemas, bet kaip tai perkelti į tikrovę, na, kad ta bendroji žemės ūkio politika būtų bendra. Nors yra didžiuliai skirtumai Europoje, skirtinga žemės ūkis, ūkija, e, klimato požiūrių, e, gamtos požiūrių, tradicijų požiūrių. Ar tie skirtumai yra vertybė ar problema? Aišku, yra vertybė, bet reikėtų pritaikyti priemonės. Ir dėl to aš visuomet ginu lankstumą ir pagalbos teikimą, nes kalbam taip, nėra tikslų, nėra užduočių, kurios, kurie apibriešti komisijos dokumente, bet įdomu, ką sakytume, jeigu komisija nurodytų konkrečias detalės, ką reikėtų daryti e, gyvendant žemės ūkio politiką. Ir tada irgi protestuotume, nėra savarankiškumo e, mūsų e, ūkininkavimo laisvė privota. Taigi čia reikėtų išlaikyti sveiką protą ir tarpusavę supratimą. E, išmokos naujiems ūkininkams. Na, galbūt galim pagalvoti, ar dabar e, galime tas išmokas e, skirti ir kas E, skirtų tuos pinigus, nes reikia daug, reikėtų pirkti žemę, e, inventorių, pastatus ir visą kitą. Ar tai turėtų daryti bankas finansuoti, ar atitinkami fondai, bet tada bus kita produkcijos skalė aš nelabai įsivaizduoju, kad, pavyzdžiui, atsiranda naujas savininkas, kuris įsteigia ūkį, tradicinį ūkį, kokį turime Europos Sąjungoje. Ir nekalbam apie biudžetą, bet visi kalba apie naujus iššūkius, e, sumažinimus. Na, taip, mes suprantame Brexitas, bet yra kita situacija žemės ūkyje. Yra apibrieštas pajamų lygis, e, pragyvenimo lygis, ar mes galėtume e, reikalauti, kad būtų dar didesnė, didesnis audimas žemės ūkio politikoje ir mūsų ūkininkų, bankams. Ir jeigu pažiūrėsim dar išorės, išorės aspektą, kurie, kuris nėra palankus e, ūkininkams, nes kalbėjom apie Merkosūrą, Brazilijos problemas ir taip toliau. Ir kaip e, Žemės ūkio komitetas mes turim tokias dilemas nes parlamente nėra supratimo apie, sutarimo apie bendrą žemės ūkio politiką. Ir apie bendrą žemės ūkio politiką kalbam tada, kai atsiranda problemos, kažkokia krizė, sunki padėtis, kažko trūksta. Tai tuomet visi atsigrįžia į žemės ūkį ir prisimena, kad parlamente kai yra kalbama, na, ko dar jums reikia bendrai žemės ūkio politikai, kad būtų ramybė ir saugumas, ir maisto teikimo saugumas. Na, tai jau kolega iš sekretoriato teigia, kad aš turiu baigti ir atiduoti, uh, sutikti žodį E, Žemės ūkio direktoratui. Taigi, prašom, prašom, prašom e, direktorato atstovą. Thank you, Chairman. Don't worry, I will be brief. Ačiū pirmininkė, nebijokite, aš kalbėsiu trumpai. Norime visų pirma padėkoti abiems profesoriams už parengtą apžvalgą. Uh, bei Europos parlamentui už tai, kad pristatė mūsų komunikato apžvalgą. Keletą trumpų pastebėjimų. Visų pirma, apie procedūrą ir tvarkaraštį darbų dėl pranešimo turinio. Kai mes e, išanalizavimo tą komunikatą, kurį pristatėme lakučio 29-ąją, svarbu jį a, a, e, matyti draugę su kitais analitiniais dokumentais, kurie pasirodė po to ir juos taip pat reikia atsižvelgti darant tą analizę. Tai, pavyzdžiui, po kelių savaičių mes paskelbėme žalinimo priemonių vertinimą. Tai svarbus indėlis į šias diskusijas mums atrodo. Taip pat Pasaulio bankas pateikė įdomią studiją dėl BŽUP rodiklių ir naud, rezultatų ir poveikio e, kaimo vietovėms. Analizė ir, ir e, duomenys, kuriais parem, tas šis komunikatas yra svarbus, taip pat svarbus ir kiti susiję dokumentai. Ir be to tai yra vykstantis procesas, nes už kelių savaičių pristatysime teisėkuros pasiūlymus. Ir noriu pasakyti, kad draugė su teisėkuros pasiūlymais komisija paskelbs ir poveikio vertinimą, visapusišką išsamų poveikio vertinimą kuris lydės tuos pasiūlymus, bus pristatyti skirtingi scenarijai, patikta daugybė duomenų, nebejojame, kad tai bus papildomos penas diskusijoms ir apmąstymams. Tas poveikio vertinimas beje apims ir keletą priedų. Viename iš tų priedų yra analizė, išanalizuot, išanalizuotos e, vykusios viešosios konsultacijos ir e, kiti, e, kiti komentarai ir, ir pastebėjimai, kuriuos surinkome šiame procese. E, E, ir vertinant šį komunikatą nuo lapkričio 29-osios įvyko nemažai dalykų, bet to, kaip ir buvo sakyta, ši pristatyta apžvalga nėra galutinė, todėl būtų gerai, kad joje atsižvelgtumėte į visus susijusius elementus, kad analizė būtų visa apimanti labiau. Nes nekomentuosiu turinio, kai tas apžvalga, ta studija bus pasirodys uh, visų pavydalų mes tada peržiūrėsime ir, ir turėsime galimybę aptarti, apmastyti prieš teikdami komisijos pasiūlymus. Kaip jau sakiau, šioje studijoje išnagrinėtas komunikatas, nes pastebėjau, kad daugelis kalbėjusių kalbėjo apie komisijos pasiūlymą, bet tai yra komunikatas, tam tikrų idėjų pristatymas, o teisėkuros pasiūlymas pasirodys už kelių savaičių. Ir jis bus paremtas įvairiais šaltiniais, taip pat ir parlamento siūlymais, ir, ir šiomis vykstančiomis diskusijomis. Vertindamas profesorių pristatytą analizę, bendru, bendrais bruožais mes nesiginčijame dėl iškilusių iššūkių, įvairių ekonominių iššūkių. Mes pritarėme tam požiūrį, bet norėčiau paminėti keletą konkrečių aspektų, kur mūsų nuomonės išsiskiria. Visų pirma, dėl kritikos žodžių, išsakytų dėl to, kad kaip mes elgiamės su tiesioginėmis išmokomis. Mes manome, ir čia remiuosi padarytą prezentaciją, čia pristatytas požiūris yra šiek tiek siaurokas apie tai, kokį vaidmenį tiesioginės išmokos suvaidina žemės ūkio veikloje. Tiesioginės išmokos skirtos ne tik parem, paremti pajamas, jos skirtos ir užtikrinti tam tikrą indėlį į aplinkosaugą. Ir ekonominės veiklos ir aplinkosaugos aspektų susijimas tiesioginėse mokėjimuose turi būti nepamirštas, nes jeigu tiesioginės išmokas vertiname tik iš ekonominės perspektyvos, kalbame apie ūkių pajamų rėmimą ir taip toliau, taip e, nepastebime labai svarbios šio e, šio, šio aspekto dalies, nes kalba eina ir apie žalinimą, apie ateities žalėje architektūrą. Komisija yra įsitikinusi, kad tiesioginės išmokos turi išlikti, bet ne tik tam, kad būtų finansuojamos, remiamos ūkininkų pajamos, bet kad tai būtų kaip priemonė rūpintis aplinkosaugą. Kitas dalykas pranešime ir e, diskusijose buvo daug kalbėta apie jaunuosius ūkininkus. Tai be abejonės yra komisijos prioritetas. Norėčiau paaiškinti, čia kalbėdamas, kad mūsų komunikate, mūsų mintise ir parlamento, nes įvairiomis progomis padarytose pareiškimuose, komentaruose ūkininkams bus skirta priemonių abiejose ramščiuose. Tai yra iššūkis kartu atsinaujinimas, kuriam turime skirti dėmesio. Ir tikrai negalime apsiriboti tik vienu ramščiu, apie, jiems bus skirta dėmesio abiejose ramščiuose ir reikia taip pat tų ramščių sąveikos ir kad taip pat, kad tai nebūtų pamiršta valstybių narių veiksmuose. Toliau, vienodų galimybių visiems užtikrinimas, tai buvo kalbėta, minėta pristatymė ir diskusijose. Naujas modelis, apie kurį dabar masto komisija, apims ir būtinus saugiklius, kad būtų jų dėka užtikrintos lygios galimybės visiems ir norėčiau pasakyti kai ką, kas galbūt paskatinas kitas diskusijas. Buvo minėta susietoji parama ir tai, kad nėra suvaržymų, apribojimų susietai paramai. Ir tai yra geras pavyzdys. Šiandien dabartinėje BŽUP susietoji parama apspręs, apsprendžiama valstybių narių. Komisija nepriima sprendimo. E, tai, tai daroma remiantis reglamente numatytomis taisyklėmis, bet valstybės narės turi informuoti komisiją apie sprendimus, kuriuos priima dėl susietosios paramos. Ateityje susietosios paramos bus įtrauktos į BŽUP planus ir komisija jau turės teisę nuspręsti, turės savo žodį dėl susietosios paramos, kur valstybės ją turėtų naudoti. Tas pats ir dėl aplinkos sauginių reikalavimų, žalinimo priemonių Valstybės kai kuriais atvejais taiko išimtis ir apie tai praneša komisijai, bet komisija atskirai nepriminėja žalinimo priemonių. Ateityje šie elementai taps BŽUP planų dalimi ir Europos mastu mes vaidinsime kitokį vaidmenį, turėsime geresnės galimybės stebėti ir nu, pasakyti valstybėm narėm, ką ir kaip jos turi daryti. Norėjau tiesiog patikslinti tas diskusijas, bet mes esame pasirengę toliau dalyvauti, stebėti šias diskusijas ir kai tik tas pranešimas bus užbaigtas, tikrai busime pasirengę pasikalbėti su abiem e, mokslininkais ir paskelbę teisėkuros pasiūlymus bei kurios lydės poveikio vertinimas. Noriu pasakyti, kad poveikio vertinime yra daug analitinių duomenų, daug informacijos. Tai bus, man atrodo, įdomus šaltinis ir e, akademikams, ir, ir politikams. Labai dėkoju už e, tai, kad labai tiksliai nurodėte problemas, nes pirmasis komisijos atstovas kalba, kad komisija turės daugiau ką pasakyti e, Bet e, aš iš tikrųjų to nebijau, nes jeigu, pavyzdžiui, e, mes neginsime e, išmokų, kurios yra susijusios su produkcija, tai aišku, jos nebus reikalingos, nes komisija laikysis visai kitų principų kitų tiesiog tokių naudos principų. Ir tokių pavyzdžių yra m, mm, kitų dalykų. Na, aišku, įtakos dalykai yra labai svarbu, bet apie tai dar kalbėsime ateityje. O dabar sutikiu žodį svečiams, na, galbūt kiekvienam po penkias minutės. Gerbiami profesoriai, prašome, prašome žodis jums. Kas pirmas? Uh, thank you, thank you Ačiū, pirmininkė. Man buvo labai įdomu klausyti šių labai įdomių, aktyvių diskusijų. Pradėsiu nuo to, ką sakė komisija. Taip, jie visiškai teisūs. Komisija savo planus rengia pagal labai aiškius įrodymus ir mes irgi pasitelkėme tuos įrodymus um, dėl žalinimo priemonių ir panašiai. Taigi mes irgi formuojame politiką pagal rezultatus, pagal įrodymus. Dabar tai, ką sakėte dėl tiesioginių išmokų. Taip, aš suprantu, ką jūs sakote, bet jeigu mes pagalvosime apie tai, kad daug tam skiriama lėšų ir yra, kad lyg tai perkami, e, per, perkama žalinimas, e, tai pagal tam tikras sąlygas, naujas sąlygas, tai norėtumėme pamatyti tas sąlygas. Labai sudėtinga visą tai sudėti į vieną vietą ir mes norime pažiūrėti, uh, kaip tai bus, bet kol kas e, atleiskite, bet aš turiu šiek tiek atsargiau apie tai kalbėti. Vienodos sąlygos. Vienodų sąlygų, man atrodo, tai yra labai svarbu. Ponas Dorfmanas tai irgi minėjo, kiek tie planai leis nukrypti, kalbant apie tai, kas kas juos patenka, ko norime pasiekti, kokie yra prioritetai. Ir kitas sudėtingas klausimas, atsakymų yra labai mažai, bent jau kol kas. Bet man atrodo, kad tam tikri tikslai, kaip pavyzdžiui, aplinkosauka. Jeigu nebus tam skiriama tiek daug dėmesio, kalbant apie vertinant pajamų tą elementą, tai galbūt tas prioritetas nebus išryškintas ir tada gal reiks kažkokiu tai e, atsarginių priemonių ir tą reiks galbūt padaryti per žalinimo priemonę pagal dabartinę apžūp. Buvo kalbama apie įtampą tarp aplinkosaugos ir ūkininkų pajamų. E, tai tampa gali atsirasti, bet nebūtinai, nes yra daug aplinkosauginių žingsnių, kurių galima imtis tam, kad pajamos padidėtų. Pavyzdžiui, ankšnių kultūrų auginimas ir tai gali pritraukti susijęta parama, o jeigu tokiu būtų galima sutaupyti dėl mineralinių trašų, trašų, kurios reikalingos kitoms kultūroms auginti ir to, tokiu būdu sumažinamos emisijos. Taigi, baltyminių ir ankštinių kultūrų auginimas, pavyzdžiui, yra naudingas visiems aplinkos auginė prasme. Yra daug studijų atliktų apie tai. Toliau kelis kartus buvo užduotas klausimas, ar čia yra peržiūra. Taip, bet man atrodo, bus labai sudėtinga atlikti tą peržiūrą ir tam reiks daug vaizduotis ir daug reiks keisti strateginio planavimo aspektų vis, visiems, kurie įtraukti į šį procesą, bet ta vizija, pagal kurią ūkininkai labiau gali prisitaikyti, pritaikydami žinias ir įgūdžius, aišku, tai galima pritaikyti visoms institucijoms ir ūkininkams visoje Europoje, kad jie galėtų uždirbti tą pelną, kurį galėtų uždirbti ir kad tai būtų tvaru visomis to žodžio prasmėmis. Regionų klausimas buvo minimas taip. Aišku, bus lab, labai sudėtinga renkti strateginius planus, jeigu yra tų autonominių regionų ir daug federalinių valstybių narių turi, aišku, galių atsiejimo sistemą ir, pavyzdžiui, Vokietijoje federalinės žemės atsakingos už pirmąjį ramstį, o ir dėl to tai bus sudėtingas koordinavimo procesas federalinėse valstybėse narėse. Ta galima padaryti, bet čia reiks dar daugiau politinio kapitalo investuoti į tą procesą ir daugiau pasitikėjimo ir pajėgumų kūrimo. Tai man, pavyzdžiui, atrodo, kad visą tai reikia pritaikyti praktikoje prieš pradant taikyti platai, plačiau. Tiek galbūt norėjau pakomentuoti, dabar Kristofui perduosiu žodį, jisai pakomentuos kitus dalykus. Ačiū. Tas pranešimas, ta ataskaita, ta, ta kurią mes pristatėme, bandėme kad ji būtų kuo labiau techninio pobūdžio ir nenorėjome kažkokios tai perdėm asmenės nuomonės išsakinėti, bet yra daug klausimų, kur reikėjo mums išsakyti nuomonę ir mm, galbūt aš šiek tiek subjektyviai dabar kalbėsiu. Buvo nemažai klausimų apie tai, ar egzistuoja reali komisijos vizija tame komunikate? Ar nekyla rizika, kad bus suteikta per daug subsidiarumo ir kad žūp taps ne bendroji žemės ūkio politika? Aš asmeniškai manau, kad rizika egzistuoja ir visiškai sutinku su visais tais, kurie tą sakė, ponas De Castro ypatingai. Taigi dabar reikia pažiūrėti, kaip tą padaryti. Aš su ministru Barnie 2008 metais Nancy lankiausi viršūnių sutikime, kur mes kalbėjome apie bendrą žemės ūkio politikos viziją. Ir buvo kalbama apie tai, kad jau dešimt metų tos bendros vizijos dėja nėra. Taigi labai svarbu, kad komisija suvaidintų savo vaidmenį. Tiesa, kad e, komisija patikė valstybėms narėms spręsti visas problemas daugmaž. maž Tai reiškia visą tai, kas yra sudėtinga ir kas kainuoja, ką suvaldyti ir sutvarkyti sudėtinga, tai nusimama ta, ta problema ir nėra tos bendros vizijos. Tai yra tam tikra rizika ateičiai ir reikalinga ta bendra sistema, kuri būtų bendra, nes kalba eina apie ap, aplinkosaugą, apie viešasias gerybės ir panašiai. Ir e, ne, dar neturime komisijos pasiūlymo, bet jeigu jie bandys tą padaryti savo pasiūlyme, galbūt bus galima tuomet pasirūpinti, kad valstybės narės galbūt ten vienos gal daugiau skirs investicijoms, kitos susietai paramai, kitos e, aplinkosaugai ir panašiai. Taigi kyla klausimas, ar ES mokesčių mokėtojai turės mokėti už politiką, kuri nesukuria tokios europinės pridėtinės vertės. Ir aš manau, kad ta rizika egzistuoja. Toliau kalbant apie našumą ir kad gali atsirasti konfliktas tarp teiginio, kad reikalinga tvaresnė žemės ūkio politika ir našesnė žemės ūkio politika. Čia nėra konflikto, nes našumas tai yra gamyba, įskaitant visus indėlius ir taip pat norime, aišku, užtikrinti didesnį našumą ir galime sukurti tokį žemės ūkį, kaip sakė prancūzijos mokslininkai visai nesniai, kuri būtų ekonomiškesnė ir autonomiškesnė ir kad ji geriau atsispirtų krizėms ir atsilaikytų krizių akivaizdoje ir manau, kad reikia tokią, tokią žemės ūkį ir kurti ir manau, kad turime bendrąją bazę galimybę paraginti visus tą daryti būsimoje žūp politikoje. Dabar ponia Maginės kalbėjo ir kiti kalbėjote apie uh, tai, kad labai, kad labai svarbios yra tiesioginės išmokos ir kyla pavojus, kad sumažės ūkininkų pajamos, bet reikia nepamiršti, kad priklausimas nuo tiesioginių išmokų irgi nėra labai tinkamas dalykas. Pavyzdžiui, aš dirbu viename regione, kur, kuris gavo labai daug paramos pagal Prancūzijos politiką, kuri jau vykdoma pastarosius penkerius metus, kur yra skiriama daugiau paramos, kai ūkiai yra įsisteikę kalnuotose vieto, vietovėse. Ir, pavyzdžiui, dirbožėmis, dirbožėmis ten yra ypatingas ir kyla atitinkamų problemų dėl įvairių kenkėjų ir panašiai. Taigi, dabar 10 tūkstančių iš hektarų šektarą mokama, tai Taigi, panašu, kad galimi tam tikri prisitaikymai, pakoregavimai, reikalingas galbūt dinamiškesnė, reikalinga dinamiškesnė sistema ir tą bus galima padaryti. Toliau e, tai, kas buvo pasakyta apie tai, jog reikalingas, aplink, reikalinga aplinkosauginė sistema, kuri būtų vienoda, bendra, tai aš uh, Manau, kad čia pagal dabartinį pasiūlymą ta žalinimo politika, kuri nedavė galbūt pačių geriausių rezultatų, bet bendro žalinimo idėja per tą žalias išmokas e, visose valstybėse narėse, kuri buvo numatyta pagal 13 metų reformą, čia yra tam tikra riziką, nes reikia žiūrėti, kokios bus keliamos sąlygos pagal pirmąjį ramstį, kokios jos bus numatytos komisijos pasiūlyme. Ir čia kyla rizika, kad bus gali būti žengiama žingsnis atgal. Dėkoju. Na, galbūt reikėtų žengti žingsnį atgamą. Mes sakome, kad daugelis iš mūsų norime, kad BŽUP būtų sąjungė mokėti. Jeigu mes žinotume, kas ir kaip, kaip mokama už žemės tokio politiką, tai klausimai tai vėlgi yra svarbus, nes tai yra labai įvairi šalis dalykas. Na, dėkuoju, laukiame viso, visos ataskaitos. Ir manau, kad šios diskusijos e, dėka ir e, Roman Luis Varkalsas Siso, o parlamentarys pirmininkas ir e, komitetas yra. Ir yra įprasta, kad nuomonės referentas visuomet žodį O paskui kreipsimės į mūsų atstovą, mūsų e, nuomonės. Ir ponė pirmininkė, prašome žodis jums. Senor prezidentė. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu visų pirma padėkoti ponui Vijoti, kad atėjo į mūsų komitetą pakalbėti šią temą, kuri tikrai visiems yra svarbi. Šioje srityje buvo daug skaudžių atvejų yra svarbi. Šioje srityje buvo daug skaudžių atvejų, buvo bandymų piknaudžiauti, sukčiavimo atvejų, taip pat kitų problemų. Ir šiame sektoriuje ir kitų ir tui Tačiau vis dėlto noriu akcentuoti, kad man neramu, kaip atsilieptų uh, galimas dėrybų žlugimas dėl Junktinės karalystės išstojimo Europos Sąjungai. Ir norėčiau išreikšti savo susirūpinimą uh, aktoriams, nes jeigu tų priemonių nebebus, tai gali tikrai pabloginti uh, kitų sektorių situaciją vidutinės ir trumpos, antrimiausios trukmės laikotarpiu. Taip pat noriu pasinaudodamas šią galimybę pasakyti, kad situacija vidutinės ir trumpos, antrimiausios trukmės laikotarpiu. Taip pat noriu pasinaudodamas šią galimybę pasakyti, kad visiškai atmetu komisijos pasiūlymą dėl kitos daugiametės finansavimo programos, kurioje numatoma 5 procentai sumažinti lėšas skirtas bendrai žemės ūkio politikai. Manau, kad ES turi išlaikyti finansavimą šiai politikai, nes joje, ji jau buvo apkarpyta praeitįje, ypač jeigu norime, kad, e, jeigu norime kelti Europos ūkininkams dar griežtesnius reikalavimus dėl aplinkosaugos veiksmų. Ir tai labai svarbu, norint, kad kaimo vietovėse išliktų, gyventų žmonės ir kad būtų laikomasi aukštų kokybės standartų, kad būtų užtikrintas maisto produktų saugumas, būtent dėl viso šito svarbu, kad nebūtų apkarpamas BŽUP biudžetas. Tai svarbiausia žinia, kurią norėčiau perduoti biudžeto komitetui. Ačiū. Bardzo dziękuję. Į parlamentą narių klausimus. Labai ačiū, pirmininkė. Ehm, Prezidentė, la komisionė per l'ospitalità eh, che hanno voluto concedermi. Ačiū, pirmininkė, noriu padėkoti už man sutiktą galimybę. Daug laiko neturiu, nes turiu apsilankyti ir kitame komitete, ten taip pat pristatyti biudžeto projektą ir atsiprašau iš karto, kad turėsiu gana greitai išeiti. Noriu pasakyti porą dalykų. Visų pirma, padėkoti komitetui ir ponui Dorfmanui, pasidžiaugti tuo, kad patvirtinote savo iniciatyvą parengtą pranešimą, kad dėl BŽUP reformos, tai svarbu, aš jį palaikau. Noriu padėkoti komitetui ir pranešimo autoriui Dorfmanui Toliau, dėl metodologijos. Pasakysiu tai, ką pasakiau ir kitose komitetuose. Dabar e, klausausi nuomonių. Šiandien dabar e, klausausi nuomonių. Šiandien Europos komisija pristatė biudžeto. Panešė, kad biudžeto projektą pristatys gegužės 23-ąją. Bus pateikti konkretus pasiūlymai. Ir kalbant apie tai, apie, apie tai, koks svarbus vaidmuo tenka e, bendrojo biudžeto pranešimo rengėjui, bandau įtraukti kiek įmanoma visą parlamentą į šio dokumento rengimą, ne tik frakcijas, ne tik politikus, bet ir institucijas. Todėl norėčiau, kad visi komitetai neštų savo indėlį ir kad paskui paremtų šį pranešimą ir norėčiau padėkoti visams komitetams už jų reakciją. Dėkoju jūsų komiteto pranešėjai už jo išsakytus žodžius gairėse, dėl kurių balsavome kovo mėnesį, gairėse, dėl kurių balsavome kovo mėnesį, yra akcentuojama, kaip svarbu išlaikyti žemės ūkio politiką. Ir bendrai užtikrinant E, deramo lygio pajamas Europos Sąjungoje. Toliau, kalbant apie žemės ūkio svarbą ir žemės ūkio politikos svarbą, tai svarbu. Jums. Ir 2019 biudžetas pajus tiesioginį breksito poveikį, bet turime pradėti tinkamai dirbti uh, ir turime dirbti ir su Agri komitetu, rengiant tą biudžeto projektą. Kolegė Toma biudžeto komitete rengia pranešimą tą temą. Ir um, jį, to, tose, tame biudžete bus svarbus ir žemės ūkio sektoriaus klausimas. Um, jį, to, tose, tame biudžete bus svarbus ir žemės ūkio sektoriaus klausimas. Pirmininkė, norėčiau priminti. Ir iškaip įdėmėsi į labai svarbią problemą. Baltijos šalis, Slovakija, Rumunija pajus pasiekmes, neraginti kolegas paremti šį pasiūlymą. Poseł. <laughs> Pone Katainen. Ačiū pirmininkė. Mąstant apie kitų metų biudžetą, manau, kad turime nepamiršti žemės ūkio. Reikia surenkti diskusijas Europos Sąjungoje ir, ir nepamiršti, kad reikia tinkamai parengti daugiametę finansavimo programą. Uh, reikia išlaikyti dabartinį finansavimą BŽUP. Kaip žinome, ūkininkų situacija yra prastoka. Įplaukos e, šiame sektoriuje sudaro tik 45 procentus kitų sektorių pajamų. Kalbame apie paramą gamintojams, e, ypač nepalankiomse ūkininkavimo vietovėse, jeigu norime kokybiškų produktų. Jeigu norime užtikrinti BŽUP žemės ūkio ateitį, turime nepamiršti konkurencingumo, e, pritraukti, taip pat turime pritraukti jaunimą, dėkti technologinės inovacijas. Kalbant apie rinką, galime akcentuoti du dalykus busimajame biudžete. Turėtume dar kartą pabrėžti, e, kokios problemos iškilo dėl Rusijos embargo. Tai negali. E, negalime toliau tiesiog žinoti, kad tai egzistuoja ir nieko nedaryti, nereaguoti. Konstatuojame, kad Baltijos valstybės ir Suomija ypač pajuto šios situacijos pasiekmes nukentėjo. Sulaukėme ES reakcijos, tačiau sunku buvo rasti pakaitinės rinkas, kad, kad jos pakeistų Rusijos rinką žemės ūkio produktams. Ateities biudžete reikia nepamiršti priemonių kurios padėtų išvengti rinkų perkaitimų ir e, išvengti neigiamo e, Rusijos embargo pasiekmių. Galvoti taip pat apie tai, ką daryti iškilus kitai krizi, nes kitaip galvosime, ką daryti, ponas De Castro. Già anticipato il nostro relatore Ramon Luis, e ringrazio Daniele. Noriu padėkoti mūsų pranešėjui, kaip jau sakiau, noriu padėkoti Danieliui Vijoti už tai, kad padėjo mums paremė mūsų pastangas apsaugoti BŽUP biudžetą. Šiame komitete jau sakėme, kad ūkininkams numatome vis nauji reikalavimai žalinimo, pavyzdžiui, srityje, gyvendant reformas, atsiranda naujų priemonių, jiems sukuriamos naujos užduotis ir atrodo, kad tuo pat metu mažinamas jiems skirtas biudžetas. Dar vienas dalykas. Žinome, kad kai kurie iš tų apkarpimų yra dėl Brexito. Tačiau iškyla klausimas, kodėl ūkininkai turėtų mokėti už šį teisėtą Junktinės karalystės piliečio pasirinkimą, kodėl jiems Ačiū pirmininkė. Deve komitete kolegos, pavyzdžiui, sakys, nenorime, kad būtų apkarpyti atsargiai, kruopšiai priimti sprendimą. Ir pabandykime pamastyti apie, apie valstybių narių įnašus į biudžetą. Kai, kai kurios valstybės narės įneša didesnį indėlį biudžetą. Taigi, mastant, kur apkarpyti, svarbu štai, kas praeisę savaitę lankiausi Rumunijoje, kur susitikau su kita savo ūkiuose. Todėl mums reikia sistemos, pagal kurią ir maži, ir stambus ūkiai susigaut, su, nes nenori ten pas, įsikurti, ponas Andriu. Ačiū, ponė pirmininkė. Galbūt mano mintis nebus originali, bet uh, arba 2019 biudžetą darome dietinį ir paskui mąstame apie daugiametės finansavimo programos projektą ir ten viską sutvarkome arba šiame biudžete akcentuojame iššūkius žemės ūkio sektoriuje ir maisto produktų gamybos srityje. E, man atrodo, kad pranešės kalbėjo apie tai, kad tas sektorius, žemės ūkio sektorius yra labai e, krečiamas sviravimui, ypač dėl kainų. O atsižvelgiant į Rusijos embargą, noriu pasakyti, kad mes negalime ignoruoti 2019 biudžete šio fakto. Man labiausiai rūpi tai, apie ką kalbėjo Paulo Brexitas. 2019 gegužės mėnesį Junktinė karalystė išstoja ir ką tai reikš. Pavyzdžiui, ką tai reikš mėsos sektoriui, kuriuo aš domiuosi. Čia iškils nemažų iššūkių. Ir 2019 mes privalėsime atsakyti į tuos klausimus. Taip pat e, vertina, kokios krizės mus ištenka, e, ištinka, bus nelengva. 2019 biudžete turime bandyti viską suderinti, nes kad žemės ūkio sektoriui ta situacija nebūtų ypatingai dramatiška. Žodis jums. Ne, nemanau, kad tikitės, jog atsakysiu į tuos klausimus, nes bus dar galimybių tą padaryti kur kas geriau. Ir st... St... norėčiau aiškiai pasakyti, kad 19 metų biudžeto pasiūlymas, kurį teikiame, yra pagrįstas 28 valstybėmis narėmis. Ir mes labai atidžiai vertiname poslinkius, atsižvelgiame į sudėtingas dėrybas. Ir aišku, jeigu liks neiškumų 19 metais, tuomet komisija galės ir pas, bus pasirengusi siūlyti taisomą į biudžetą, jeigu to prireiks blogiausių atvejų, jeigu atsitiks blogiausias scenarius. Taigi bent jau kol kas 28 valstybėmis narėmis gindžiamas biudžetas, bet jeigu kažkas atsitiks, tuomet komisija yra pasirengusi siūlyti taisimų į biudžetą. Ir aišku, pasirengusi aptarti po to jį su parlamentu ir taryba. Antroji pastaba buvo susijusi su Rusijos embargu. Mes savo analizėje padarėme išvadą, kad antroji pastaba buvo susijusi su Rusijos embargu. Mes savo analizėje padarėme išvadą, kad Rusijos embargas įvyko, na, kaip žinia, prieš ketverius metus, 14 metų rūpjūtį, ir kad realizavimo punktų, kad situacija būtų normalizuojama. Taigi 19 metų biudžetas nėra grindžiamas e, tokiu būdu, kad būtų numatomos kokios tai konkrečios priemonės, kurios padėtų sušvelninti Rusijos embargo padarinius. Toliau, trečiasis, e, turime jokių numatę specifinių priemonių, bet jeigu ja, dėl, pavyzdžiui, afrikinio keulių gripo protrūkių ar kažkokias situacijas, kaip žinia, turime krizių rezervą, rezervinį fondą, kuris buvo sukurtas e, šiandieną 19 metams. Rezerv. Labai dėkojame. Ir dabar, jeigu ponas pranešėjas norėtų pasisakyti, tai prašome, sudėkim žodį. Dėkuoju, ponė pirmininkė, na, kaip ir e, tikėjausi, e, labai svarbus buvo dalyvavimas šitame posėdėje, labai gerai, kad galime išgirsti tuos techninius, politinius aspektus ir e, specifinius e, įvairiais ir kvotomis. E, ir iki šiol m, svarbu buvo tai, kad Žemės ūkio komitetas e, ar oficialiai, ar neoficialiai palaiko ryšių su manimi. Ir tikiuosi, kad toliau palaikysime ryšius ir atsižvelgsime į biudžeto e, specifika yra ne pirma, ne paskutinė, ne vienintelė mūsų diskusija. Aš prašyčiau jūsų paramos politinių požiūrių ir taip pat e, santykiuose su valstybėse narėse, nes jeigu mes e, tikrai vieningai dirbsime, tai rugsėjai arba spalį vyks e, ministrų tarybos posėdis. Aš manau, kad bus keturi atskiri posėdžiai ir taryba visuomet e, yra pasirengusi daryti sumažinimus, apkarpy, ar apkarpimus, teigia, kad nėra kai kas Putina ir panašiai. Ir prašyčiau ir Žemės ūkio komitetą, ir, ir e, biudžeto komitetą kreiptis į valstybės narės, kad visi kreiptųsi ir išsiaiškintų, kokios, kaip yra svarbios investicijos į įmokas į ES biudžetą. Taigi labai ačiū ir iki kito karto. Na, jeigu galima, trumpa pastaba. Priklauso nuo e, nuo, nuo klimato, nuo rizikos, nuo rizikų problemų ir biudžetas yra neigiamo embargo poveikio mažinimu. E, žemės ūkio produkcijos specifika yra tai, kad jį priklauso nuo klima, klimato sąlygų, ar gyvi organizmai, augalai, ar gyvūnai auga ir tai priklauso, taigi nuo klimato reikia atsižvelgti į tam tikrą e, riziką ir reikia pagalvoti, kokie bus potencialūs veiksmai. Dėkuoju panui, ponui ir. Ačiū, ponė pirmininkė. Tiesiog tik tam, e, kad padėkočiau atsakingos, atsakingo komiteto, biudžeto komiteto atstovui ponui Vijoti. Ir gerai, kad atėjo, nes tai buvo galimybė įnešti mūsų indėlį pranešimą. Kaip žinome, pakeitimus reikėjo teikti iki balandžio pabaigos. Pat Pateikti 44 pakeitimai, daugiau nebegalima buvo teikti. O šiandien po pietų išsakytos mintis bus paskata bandyti parengti subalansuotą tekstą, kad, kad juo pasiektume savo tikslų, kad, kad, kad ap, apgintume mūsų ūkininkus, savo ūkininkus. Esu įsitikinęs, kad visi savo institucijose darome viską, kas yra mūsų rankomse, bet ir viso pasaulio geriausios valios vedami nebūtinai visko pasieksime. Pavyzdžiui, jeigu kalbame apie e, Rusijos embargo, yra tam tikras nenoras, e, kai, kai bandome kalbėti apie tos apie pagalbos šiame kontekste didinimą. Aš kalbėjusi su, aš kalbėsiu su Mursijos savo regiono ūkininkais ir aš jiems sakysiu apie tai, kad neaišku, ar bus pagalba dėl Rusijos embargo. Bet aišku, nieko raminančio aš jiems negalėsiu pasakyti. Bet iš tikrųjų tai tai, tai neturėtų keisti 2019 biudžeto, ypač žemės ūkio dalies. Bet man, aš svarstau, ar, ar dėl breksito, jeigu tuo atveju, jeigu darybos dėl breksito sužlugtų, kokia būtų situacija, kas galėtų nutikti, nes nežinia yra blogiausias dalykas, nežinia ypač ekonominėje veikloje, O kai kalbame apie ūkininkavimą, ūkininkavimas savaime pagal savo povodį yra susijęs su tam tikrų net, netikrumu, nežinia, nes niekada nesitikras dėl kai kurių dalykų. Ir todėl ir bandėme šiandien kalbėtis ir ieškoti atsakymą. Ačiū. Dėkuoju pal posuom. Dėkuoju visiems e, nariams. Mm. Ir dabar periname prie kito darbo tvarkės punkto nesažininga prikybos praktika įmonių tarpusavį maisto produktą tiekimo grandinėje. Taigi yra pristatomas direktyvos projektus apie šią problemą. Žinoma, nesažiningos praktikos mm, turi ilgą istoriją ir mes jau nuo seniai laukiame ir tikėjomės, kad komisijos narys ir komisija pristatys reikėdingus teisinius veiksmus e, tiek sąjungos lygmenių ir daug šalių priėmė savo sprendimus, bet turim vieną bendrą europinę rinką ir todėl e, reikia e, rasti sprendimą sąjungos lygmenių. Daug ką padarė Slovakija pirmininkavusi ir buvo parengta už darbo grupę, ją įvadovavo komisijos narys Hoganas. Buvo taip pat e, pranešimas parengtas, komisijos imko komiteto pranešimas. Ir iš mūsų pusės rengintą pranešimą dalyvavo ir daug gerų dalykų padarė ponė Maginės Na, bet manau, kad e, dabar reikėtų suteikti žodį ponui pranešėjui, ponui Dekastro, e, sveikinu komisijos atstovus. Taip jau atsitiko, kad e, Europos komisijos grupė yra labai didelė, išskirtinai didelė, taigi džiaugiamės, kad esame kartu, nes tai rodo gerus mūsų ryšius ir gerai, kad klausotės mūsų pasisakymų, tuomet mus geriau suprantate. Ir visai kitas požiūris susiformuoja. Taigi, ponė profesorių, prašome žodis jums. pirmininkė, na, visų pirma, norėčiau skirti e, porą minučių vienam dalykui. Norėčiau pabrėžti, kad, kaip sakė pirmininkas, e, kad tai yra geras pasiūlymas ir tai yra dešimties darbo metų rezultatas parlamente ir komisijoje. Siekia užtikrinti e, ūkininkų e, gerovę ir su, sudarė darbo grupę tai tikrai e, omnibuso darbas mus daug ko įkvėpia ir kalbant apie šią kotis ir siekti dar daugiau žingsnį, žengti dar vieną žingsnį į priekį ir atsižvelgti į labai tokią jautrią pusiausvyrą, kurie egzistuoja aspektus, kadangi m, tai sukurs saugesnę, lankstesnę aplinką ir iš čia šį sąrašą, šį sąrašą gali išplėsti valstybės narės, yra jų išskirtinė prerogatyva. Kai dėl pirmosios darbo programos mes norėtume pradėti darbą iš karto, dab, netidėliojant dabar, tam, kad į agrikomitetas jis api, įtraukti visus pasiūlymus, kuriuos gali pateikti įvairios frakcijos tam, kad kiek įmanoma būtų išvengta šimtų ir šimtų pakeitimų pasiūlymų. Na, reikia parengti pradinį tekstą. Manau, kad e, rugsėjami antrą dieną būtų galima balsuoti ir vėliau pirmoj e, plenarniai sesijoje spalio mėnesį galėtume balsuoti plenarnėje sesijoje ir vėliau keistis nuomonėmis su tarybomis ir gauti įgaliojimus. Jeigu mes galime patobulinti padėtį šiuo teisės aktu, tai tikrai būtų labai geru, gerai ir tai liudytų apie mūsų darbo veiksmingumą. Mums reikia laimėti kovą, labai svarbi, kadangi teisėkros žingsnis yra toks žingsnis, kuris, e, kurį turi žengti agri, čia nėra jokių klausimų. Ir aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę šio konkrečių klausimų, nes labai svarbu, kad ir imko komitetas dalyvautų darbe. O kai dėl šio konkretaus teisėkros akto labai svarbu užbaigti darbą ir jeigu mes padirbėtume kaip įmanoma geriau ir kad būtų sumažintas e, pakeitimų pasiūlymų skaičius. Vėlgi, mato, mes e, žinome, kad yra imko komiteto nugastavimai, kurie tęsė dialogą išlaikyti dabar esamą situaciją. Na, šešėliniams pranešėjams po dvi minutės, o likusiems po pusantros minutės. Pone Maginis kuri rengė ankstesnę versiją. Taigi prašome. Thank you, Chair. Um, pirmininkė, tikiuosi, kad pabaigos, tačiau tam reiks drausmės, mūsų drausmės, kad mes laikytumėmės e, šio direkty, šios direktyvos kompetencijos. Ir įvyks diskusijos apie tai tarp komitetų. Galbūt pirmininkas galėtų mus informuoti, kuomet bus išspręstas tas ginčas, nes e, pagal 23 53-54 straipsnį. Jie gali irgi siekti. Ir mes turime irgi to nepamiršti. Ir taip pat tai, ką valstybės institucijos valstybėse narėse gali ir ko negali daryti. Dėkoju. E, myśmy udzielili odpowiedzi e, pani przewodniczącej. E, suigos ir komisijos atstovė e, kalbėjo apie terminus, apie kompetencijas, apie taikymus ir taip toliau, ir taip toliau. Ir manau, kad tie, kurie yra susidomėję, mes galime jums persisti tą laišką. Jeigu galėtume išplėsti šitą laišką. Na, tas laiškas jau platinamas, bet diskusija dėl jo bus mm, vėliau vyks. O dabar ponas Makintaja. Makintaja. Ačiū pirmininkė. Ir labai svarbu, kad mes to laikytumėmės. Iš dalies dėl to, kad man atrodo akivaizdu, kad šio komiteto kompetencija, kuo galima greičiau pasiekti šio teisės akto. Aš aišku norėčiau, kad jis tai būtų padaryta per šią kadenciją labiau nei bet kas kitas, nes aš norėčiau, kad tai būtų padaryta atsižvelgiamai ir į atitinkamą darbą formuluojant mums pateiktą pasiūlymą. Taigi aš laukiu darbo su pranešėju ir tik. Tai aš perskaičiau gal ne viską, bet perskaičiau labai daug komisijos pareiškimų. Ir man atrodo vienas dalykas, ką norėčiau paminėti, yra tai, kad 94 procentai yra labai svarbu. Pone Hoibuš. Ačiū. Mano manimu, tai yra labai svarbu ir aš norėčiau pritarti pono, ponui De Castro, tai turi likti agri komiteto klausimas ir mes turime aiškiai pasakyti, kad komisija kelia šį konkretų klausimą. Ar komisijos pasiūlymas, pasiūlyme yra vertinami ir tam tikri santykiai ir kokie kokiu problemu kyla tarp ūkininkų ir perdirbėjų. Ir čia mums tenka ypatingas vaidmuo, nes žemės ūkija yra ūkininkai, maži ūkiai ir jiems sudėtinga dirbti su tiekėjais. Taigi jeigu mes tai įtrauksime, tai bus aišku, kad mes Būtent kalbame apie tokį pranešimą, kuris visapusiškai priklauso Agri komiteto kompetencijai. Taigi aš tikrai norėčiau pažymėti, kad problema reali. Ir rinkos koncentracija yra didžiulė maisto sektoriuje. Ir nėra aišku šiame teisėkros pranešime. Norim ir tai traukti šį pranešimą. Grazie, prezidente. Nu... Ačiū. Tikimasi e, bendrai rinkai ir mūsų piliečiams. Mes žinome, kad maisto gamintojai susiduria su įvair daugiau skaidrumo ir pagerinti situaciją. Nes trūksta tam tikrų galbūt bendrų apibrėžčių, kalbant apie tai. Penktų metų direktyvos apibrėžimai galbūt irgi būtų naudingi, jais galėtumėme pasinaudoti. Toliau kitas aspektas ir susiaurinti apriepti Europos Sąjungoje, nes aš manau, kad turime atsi, atsižvelgti ir į tarptautinės korporacijas, nes sąžininga priekybinė praktika tikrai nevyksta vien tik tai Europos Sąjungoje. Juk kalbame apie, ta, kalbant apie platinimą, ir tai labai neigiamai veikia mažas vidutinės įmonės. Taigi mes turime uh, spręsti ir šį klausimą. Komisija turi to nepamiršti. Kalbant apie tiekėjus ir platintojus, mes turime atsižvelgti į geografinį matymą, o ne Katainę. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui De Castro už puikų pasisnės. 20 valstybių narių jau yra taikomos priemonės dėl maisto grandinės, maisto tiekimo grandinės. Tai yra ir ES teisės aktų bazė. Bet e, situaciją būtų galima pagerinti, suderinti. Valstybėse narėse yra atitinkamos institucijos, kurios sugeba priimti sprendimus vienbalsiai susijusius su rinka. Ir tai, kad yra tokios institucijos, tam tikrą prasme salva nebūtų papildoma našta veikėjams, subjekt, subjektams ir atitinkamoms institucijoms. Tai galbūt būtų galima geriau keistis informaciją valstybėms narėms. Ir dar vienas dalykas. Reiktų labiau skatinti priemonės taik, įmonės taikyti šias priemonės, nes aišku, tiekimo grandinė yra ir mažų įmonių, ne vien tik tai vidutinės ar didžiosios įmonės dalyvauja toje grandinėje. Taigi labai svarbu, kad tos priemonės e, tai, būtų taikomos visiems. Dėkoju. Čia, tai... Ačiū pirmininkė. Agri komitetui apsimoka imtis šio dokumento svarstymo, jei išnaudosime galimybę jį sustiprinti. Tikriausiai prisimenate, kad kuomet komisijos narys Hogan buvo atėjęs į komitetą ir pristatė, kalbėjome šį pranešimą, mes paklausėme jo, kodėl jis nėra stipresnis. Jis e, sakė, kad e, kelios įstatymų kūrimo institucijos gali tai padaryti, bet aš manau, kad komisijos strategija yra tokia, kad turime priimti tą iššūkį ir padaryti viską, kad tame pranešime būtų, būtų tai, ko reikia. Būtų užtikrinta ūkininko apsauga nuo e, piknaudžiaujančių verslo santykių. Deja, dabartinis pasiūlymas nesiūlo reikalingų garantijų, minimalių garantijų, kad, kad, kad ūkininkai galėtų E, užsitikrinti tikrą kainą už savo gaminius. Tai tai tampa beveik revoliucija, kaip ūkininkai prašo, kad jie balno. Aš nesutinku su argumentu dėl mažmenininkų. Mažmenininkų organizacijos labai ramios. Man atrodo, kad jų taip smarkiai mechanizmo, kurio dėka galėtume atsikratyti tų nuostatų, kurios yra sutart, Ačiū ponas Kolumbija, ponė pirmininkė, ponė komisija, ko, ponė pranešimo autorių. Akivaizdu, kad būtina mūsų komitete svarstyti šį pranešimą, nekoti su sandario atšaukimu paskutinę minutę, vėluojančiais mokėjimais, taip pat bandymais kai ką nuliuoti atgalinę trausti uždrausti nesažiningą prekybos praktiką bei būtinybę apriepti ir kitus praktikos pavyzdžius, apie kuriuos kalbama direktyvoje. Poveikio vertinti 2005 direktyva dėl vartotojų apsaugos e, numato tokį draudimą. E, todėl komentuodamas tą minimalų, minimalių pavyzdžių e, sąrašą, noriu pasakyti, kad išradinklė kūrybingumui norinčiųjų sukčiauti. Taip pat norėčiau paminėti konkurencingumo direktorato pas, patiktus pasiūlymus. Taip pat pasakyti tai, kad trūksta kai kurių e, e, vertinimų. Taip pat toli yra valstybėse narėse svarbu yra dominuojanti pozicija, kas toje gynybos grandinėje yra dominuojančioje pozicijoje. Kai kurie veiksmai taip pat, ir turime apie tai taip pat pamastyti galiausiai, e, distributoriai, platintojai, apie tai reikia kalbėti taip pat ir ekonominio dominavimo aspektą aptarti. E, paskirstimo grandinėje, nes negerbiamas ūkininkų. Kybiškai, ypatingai tiems ūkininkams, kurie mažiau, mažiau kooperuoti ir turi silpną dėrybinę galę. Na ir manau, kad vertinti visas sąlygas, kurios reikalingos, kad e, grandinė vyktų sažiningai ir atsiskaitimas sažiningai. Žinant tai, kad e, ūkininkų. Sako ponas Karselsyso, visiškai sutinku su pono Kastro padarytų pristatymu ir sveikinu komisiją už, su šiuo ūkininkams ir gyvulių augintojams. Ir pats laikas, dabar tą dokumentą teikti yra labai geras laikas, nors jau dešimtį metų apie tai mastome. Tačiau apriepti Apriepties laukas negali apsiriboti mažomis ir vidutinėmis įmonėmis ar tik tai didžiaisiais prie, pri, privalomojo, saistomojo pobūdžio priemonių, galimybės raštus sudaryti. Tu būti kit, kito teisės akto tema, ne, ne šio reglamento. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, in Nederland, de supermarkten betalen hun leverancier 2 tot 4... Supermarketai Niderlanduose eh, labai dažnai moka 30-60 dienų po pristatymo ir kartais pradingsta, pasitraukia. Ir buvo klausimas, nes yra šimtai milijonų, kurie yra išaldyti, jie yra neinvestuojami. Ir firmos e, supermarket investuoja, ne ūkininkai, nes ūkininkai laukia pinigų. Tai iš tikrųjų reikia rasti sprendimą tokį, kad supermarketai būtų priversti mokėti ir siūlyčiau, kad reikėtų kažkaip būtų galima paskatinti ir e, ūkininkus ir bankus, kad jie reikalautų e, iš karto, su, kad būtų sumokėta. Ir apie kokias perspektyvas mes dabar kalbame. Žinoma, reikėtų saugoti vartotoje, tai bet klausimas, o iš kur nauda vartotojui? Ar ne dėl to, kad supermarketas kuo mažiau mokėtų ūkininkui. Taigi mes čia iš tikrųjų kalbam ne vien tik tai apie vartotojų apsaugą, bet ir apie gamintojų apsaugą. Ir dabar Niderlanduose yra tokia situacija, kad yra vis daugiau galimybių, vis daugiau potencialo. Ir e, čia gali daug ką padaryti mm, nacionalinės prekybos firmos. Bet čia nieko nekalbama. Kodėl kalbam apie e, direktyvą, bet ne apie reglamentą. Tai būtų buvę geriau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Abejonių, ar čia turi būti direktyva ar reglamentas, nes negalima užtikrinti harmonizavimą e, tokia srity, bet kur yra e, reikalinga. Mes kalbam apie daugia nacionalinį lygmenį ir nežinau, kai, ar direktyva išspręs šitą klausimą. Yra paminėtos išspręsti problemą ir nežinau, čia apie ką iš tikrųjų kalba neįtraukti visi subjektai. Ir manau, kad šita direktyva yra nerealistiška, nes mm, sukelsim domino efektą ir kas nukentės e, tokti, renkti direktyvą, na, bet aš aišku dėkoju pranešėjai už jo atliktą darbą. Ponas Des. Norėčiau padėkoti parodė Kastro už tai, kad ėmėsi e, šito dokumento rengimo ir jis yra gerose rankose. Dėkui e, komisijai. 14 metų laukiu komisijos pasiūlymo, kurį mes galėtume svarstyti kaip parlamentas. Aš, na, nenorėčiau būti toks baimingas kaip kiti kolegos. Aš atsimenu, kai buvo kalbama apie, kaip, apie tai, kaip praeitie, e, kalbėjome apie klausimų sprendimą ir buvo sumokėti milijonai. Ir čia, Briuselėje, aš e, aiškinausi, ką gauna ūkininkas, ką gauna pieno ūkiai, tai yra labai mažai. Taigi, dvi dienos, kol pieno butelis arba e, trapakas yra e, ant lentynos supermarkete, bet e, jie kainuoja 2 eurus, bet iš tų 2 eurų ūkininkas nieko negauna. Reikėtų atsisakyti E, mokesčių rinkliavų ir tikrai reikėtų sukurti geriau subalansuotą mm, situaciją ir atsikratyti nesažiningos prekybos praktikų, kur yra žalinga ūkininkams. Manau, kad pasiūlymas eina tinkama kryptimi ir rezultatas bus teigiamas. Labai ačiū už tai, kas buvo pasakyta. Na, aš manau, įdomu e, tai, ką sakė ponas Agnių ir gali leisti, kad nesažiningos praktikos testusi, nes jie ūkininkai nebegalės egzistuoti, neįmanoma taip gyventi. Čia aš galiu pasakyti, kodėl reglamentas geriau negu direktyva. Tai yra europinė problema ir jeigu rimtai tai žiūrėtume, nes jis veikia ir, ir, ir mes nesidontuojame direktyvę. Kodėl ne direktyva? Todėl, kad jinai neveiks ir kodėl dabar e, norim dabar direktyvos, direktyvą renkamės. Kodėl? Todėl, kad nenorime, kad tai veiktų, nes supermarketai svarbu ne augalai ar dar kažkas. Mes kalbam apie e, maistą, apie unikalų produktą ir galiausiai visa maisto grandinė yra svarbi, ją reikia apimti. Ūkininkai mm, gali daugiau prisidėti prie, prie, prie viso proceso negu vien tik tai e, mm, didmenininkai. jie taip pat e, sukurtų vieną vieningą jėgą, vienas paėgas. O veiksmai, bendrijos veiksmai žemės ūkio srityje, e, tai jie neturi atstumti ūkininkų. Dabar kreipiuosi į komisijos atstumą. Ir dar, ponė Magin, pozicijos, kuri gali būti už mūsų komiteto ribų, jeigu mes išplėsim taikymo sritį. Todėl aš e, sutinku su Paulo ir kartoju, kad dėkuoju ponė Dekastro už e, pristatymą. Tai, ką mes turim prieš save, na mums komisijos tarnyboms yra aišku, kad tai yra tikrai sunkus dalykas. Ir buvo padaryta pasakyta keli, kelis kartus, kad mes ilgus metus bandėme parė palaikomą prasiūlymą ir dėl jo galima diskutuoti. Na, tai svarbu ne vien tik tai nesažiningos praktik, priekybos praktikos, bet yra ir kitų iniciatyvų einančių to pačio kryptimi, tai yra sustiprinti ūkininkų poziciją maisto tiekimo grandinėje ir čia jos organizavimą. Žinote, kad mes tikrai intensyviai dirbame ties rinkos stebėjimu ir skaidrumu. Mes e, norėtume e, pasakyti, kad yra rinkos stebėjimo e, principai ir drumo atšvilgių ir kad mes testume bendrą darbą. Nesažiningos priekybos praktikos yra elementas tarp mažesnybos elgesio. Tai yra nu, pasinaudojimas tokiamis praktikomis, kurios e, yra ne, tiesiog nesažiningos, nesažininga veikla. Tai yra bendras principas, bet reikia įtraukti tai politinį kontekstą. Būtent jūs tai ir darote čia. Jūsų rezoliucija 2016 m. birželio mėnesį suteikė mums rybos išvados 2016 e, m. gruodžio mėnesį irgi mums daug padėjo žemės ūkio e, rinka Mm, yra svarbus klausimas ir tada komisijos narys e, patikė mums tikrai daug gerų idėjų ir jas tai toliau reikia aptarinėti logė. Ir taip pat ekonominis kontekstas, ką mes darome. Tai yra, yra e, naujas e, formos nuo 92 metų rinkos orientavimas reiškia, kad mes turim modernizuoti savo praktiką ir komercializuoti daug svarbių žemės ūkio produktų, o tai reikalauja, kad mes suderintume daug praktikų ir žinome, yra kainų e, nepastovumas, tai yra reiškinys, kurio reikėtų imtis taip, kad išvengtume tokių situacijų, kad nebūtų e, pagrindas 43 sutarties straipsnis. Tai yra žemės ūkis mums komisijoje, tai yra um, aiškus, aiški situacija ir mes e, žiūrime į tuos tikėjus, kurie MVI, mažas ir vidutinės įmonės, o tikimo grandinė. Na, norime taikyti minimalią apsaugą ir numatyti e, nesažiningų praktikų sąrašą, kad būtų e, suteikta minimali gali valstybėms narėms, kad jos galėtų koordinuoti ir mes, e, Europos tarnybos, turėtume pasiekti bendrą supratimą, kaip koordinuori gali jos taikyti mm, griežtesnės taisyklės, jeigu jūs norite tai daryti, ir veiksmų laisvė būtent yra jums, e, tartis ir su tarybos atstovais ir, ir su mumis. Ir nesažiningos praktikos yra paminėtos, mes e, jų yra nedaug paminėta, bet žinot elementus ir e, priemonės į diskusijas, ypač su kitomis suinteresuotomis šalimis ir taip pat su mūsų kolegomis taryboje. Įgyvendinimas mūsų požiūrių yra labai stiprus elementas šiame pasiūlyme ir, jeigu taip reikia, ir norime suteikti šitoms įstaigos galimybę taikyti savo iniciatyvas ir vykdyti tyrimus, e, jeigu tai padeda e, saugoti skundą pateikusi asmenį, mes taip pat numatome ir kad būtų taikomas baudos, e, tokias taisyklės, kai baudos yra skiriamos ir tai yra daroma viešai. Kai dėl ateities mes turim koordinuoti su valstybėmis narėmis ir mm, taikyti, mm, reikėtų aptarti detaliai su valstybėmis narėmis, bet tikiu, kad mes turim puikų pagrindą konstruktyvioms diskusijoms ir labai konstruktyviam darbui žengti į priekį ir Mm. daug tikrai restai būtų ginami. Dėkoju labai ir dabar suteikiu žodį pranešėjui. Manau, kad tikrai iš to grindį reikėtų daugiau dialogų. Žinome, pro, pro, formalus teisinis sprendimas yra būtinas, bet mes nenorime vien tik tai e, tartis tik tai su, kad būt, dalyvautų ir pieno gamintojai, perdirbėjai ir e, prekybininkai. Ir mūsų komitetas prieštaravo mm, tam, kad būtų pakviesti pardavėjai. Na, kaip galime kalbėti, negalime mes tik tai e, savo rate užsidaryti ir skustis kitais. Prašau, ponė pranešėjau. Noriu, kad e, atkreiptumėte dėmesį, kiek priešų e, šios direktyvos peržengsime jo ribas, tai nueisime kit, jau į kitus sektorius, pavyzdžiui, konkurencijos, vartotojų, siekti e, apibendrinti pakeitimus ir kad mūsų komitetas dirbdamas parengtų viską šį darbą nuveikti dar šioje kadencijoje. Jūs tikriausiai atsimenate omnibus reglamentą ir kad mums reikia 18 darbo mėnesių, o čia bandome dvigubai daugiau nuveikti, per keletą mėnesių viską padaryti. Vilčių nedaug darbų tvarkaras šis toks trumpas ir tik tuo atveju, jei mūsų komitetas taps atsakingų šį pranešimą. Egzistuoja 20 nacionalinių teisės aktų projektų, kurie rengiami ir jei taryb išklysti iš kelio, kurį nustatė komisija. Todėl turime bandyti padaryti, pasiekti viską, ko, ga, ką, ko galime. Ir angačiau kolegas dirbti, kurio plataus užmojo tikslo ir užbaigtų šio pranešimo svarstymą iki kadencijos pabaigos. Dėkoju ir aš siūlyčiau, kad jums būtų skirta laiko su visais, kurie yra kurie yra maisto tiekimo grandinėje tai ir su gamintojais, ir su perdirbėjais. Ir jeigu jie supras, tai jie mm, bus mažiau priešiškai nusiteikę prieš šią direktyvą. Tai aišku, sunku įtikinti, bet geriau šnekėtis negu nesišnekėti. Dėkoju, dėkoju komisijos atstovams ir jums, gerbėmieji, ir pereiname prie kito dramaturgės punkto. Tai yra komisijos e, AgriGD atstovas pristato aukštienos importo iš Ukrainos padėtį. Na, aš atsiprašau, šiek tiek e, skubame, e, atsiprašau svečių. Na, e, paukštieno sektorius yra svarbus ir paukščių Mm, augintojams yra labai mm, svarbus dėl to, kad yra įvežama tam tikra mėsa, paukščių patiena iš Ukrainos, yra kompleksinis laisvos tarybos susitarimas e, su, šituo, su šita šalimi. Tai yra išskirtinai svarbu mm, dokumentai buvo pateikti ir jie buvo išsisti į Agri generalinį direktoratą, tikslu informuoti ir balandžio 27 dieną buvo išsiustas laiškas prekybos reikalų komisariai poniai Malstrom ir um, buvo kreiptis į ją, kad būtų sprendžiama situacija. Kaip galėčiau e, su mūsų sekretoriato e, pagalba tai vertinti, nes problema kyla dėl teisinių, dėl techninių aspektų, nes m, ir e, vištienos dalis ir buvo netinkamai, netinkamai e, pa, pa, paženklintos. Ir buvo sumažintas muitas. Tai įvyko tiesiog dėl ne, ne, neapdairumo ir Ukrainos paukštienos gamintojai E, na, atrado naują dalį, naują vištienos e, dalį, kuri nebuvo iki šiol naudojama. Tai yra krūtinėlė su sparnelio gabalais. Ir tai e, yra taikomas kitoks tarifas ir tai jie pasinaudojo tuo, kad būtų nulinis muito mokestis renkamas ir, na, iš tikrųjų jie pažydė sąjungos rinką ir jie už, už, užlėjo, tiesiog užpildė mūsų rinką per tą mm, teisinę spragą. Taigi, kas turėtų būti taikomas, tai, taikomi mokesčiai vištienos atveju, nes tai yra tikrai jautrus klausimus, nes jie įgauna konkurencinį pranašumą ir palyginus su, e, su mūsų sąjunga, yra, e, jie patenka į kitą padėtį, nes yra pigesnė darbo jėga, pigesnė pašarai pas juos ir avek atstovas e, paprašė, kad šiandien pasikeistame nuomonėmis su Agri generaliniu direktoratu ir mm, komisijos atstovais. Todėl sveikinu ponę Zuzaną Marazuelą kuri yra Agri generalinio direktorato atstovė, kuri atsakinga už ryšius su Ukraina. Aš norėčiau paprašyti, kad jūs pateiktumėte trumpai informaciją, ar tie mūsų, tos mūsų baimės yra pagristos. Ir taip pat norėčiau paklausti, ar e, ir tikrai yra tokia teisinė spraga susitarime su Ukraina paukštienos sektoriuje ir ta ta, ta, tas tarifų pakeitimas buvo netyčinis ar tikslingas, ar buvo kažkoks neapsižiūrėjimas, e, formuluojant e, tarybos, prekybos susitarimą, kad buvo nepaminėta, nepaminėti mūtų tarifai ir buvo pažįsta uh, ar yra techninis arba politinis greitas sprendimas, siekiant e, išspręsti šitą problemą ir užverti šitą teisinę spragą, nes kitu atveju mm, mūsų paukštienos gamintojai nukentės. Taigi labai prašau Agri generalinio direktorato atstovą. Labadiena. Luis Karaso, kuris yra padalinio vadovas gyvūnų produktų padalinio vadovas jums e, pateiks pristatymą ir papasakos, su kokia situacija susidurėme dėl paukštienos importo iš Ukrainos. Ačiū, gerbiami parlamentarai, aš labai trumpai, yra tik tai pateiktos, tai aš labai trumpai. Gal atrodo nelabai gražiai, bet apie tai ir kalbame. Tai yra e, vištienos krūtinėlė, dešinėje matote įprastinę vištienos krūtinėlę, vištienos dalį ir tai yra labai svarbu, kalbant apie tos dalies. Konkurencingumas, ekonominis tvarumas ES paukšininkystės pramonėje iš principo priklauso nuo to, kiek jie gali prekiauti būtent šią vištienos dalimi. Būtent dėl jos vertės ši paukštienos krūtinėlė visuomet buvo laikoma visose priekybos dėrybose, kurių ėmėsi ES kaip jautrus produktas ES pramoniai. Ir būtent dėl šios priežasties ankstesniuose susitarimuose ir taip pat susitarime su Ukraina šis produktas niekuomet nebuvo liberalizuotas. Buvo taikomos importo kvotos tokiam produktui. Ir kaip sakiau anksčiau, tas buvo ir tant krūtinėlių importui į Europą. Uh, Dabar mes kalbame apie tokią paukštienos dalį, kurią matote kairėje. Tai yra krūtinėlė, imti, tai tas, tas gabalėlis būtų tokia pati krūtinėlė. Ir nėra tradiciškai prekiaujama tokiome, tokia e, ketvirčiai, krūtinėlės, parneliai, koja, šlaunelės. Ko, yra atskiros tarifinės linijos visiems, tok, visoms tokiams vištienos dalims, bent jau taip tradiciškai naudojama vištienos pramonė, tačiau tokio, va, štai, tokio gabalėlio niekuomet juo nebuvo prekiaujama. Anksčiau tai yra nauja galimybė, pikuojama kaip bet koks kitas gabalėlis. Ir pagal sustarimą su Ukraina turi būti taikomas muito mokestis, bet skerdena, kaip sakiau, lieka ta pati, tik tai kaip yra skerdena supjaustoma, čia ta yra, tai yra esminis dalykas. Ir aš tik norėčiau pasakyti, kad tai yra kaip importas kito į ES iš Ukrainos per pastarosius trejus metus. Tarifinė linija yra parodyta, tarifų linija parodyta raudona spalva. Ir jeigu galvojate, kad nebuvo importo mokesčio taikoma, kartus, daugiau nei 7 kartus 17 metais, lyginant su 16 metais. Taip pat matote šioje, šiame grafike tą dalį, kuri šviesiai žaliai pavaizduota, tai yra višnienos krūtinėlė ir kitos išpjovos. Būtent e, tokios kvotos buvo suteiktos Ukrainai šių produktų atžvilgių. Ir tos kvotos, kaip matote, jas užpildydavo Ukrainos veikėjai, e, Ukrainos e, ūkio subjektai. Ir tokios kvotos buvo būtent numatytos Ukrainai tokių uh, išpjovų atžvilgių, nes tai galėjo absorbuoti mūsų rinką. O toliau kitoje skaidrėje matome, kaip importas keitėsi pastaraisiais metais. Ir kalbant apie šį, šią, šią dalį, štienos dėje, matome, kaip importas keitėsi pastaraisiais metais. Ir kalbant apie šį, šią, šią dalį, štienos dalį, kuri buvo pavaizduota ankstesnėje skaidrėje, tai čia matome, kad importuojami per mėnesį kiekiai nuo 1000 tonų per mėnesį 2017 metų pradžioje išaugo iki 4000. Čia paskutinė mūsų skaidrė. Čia matome, kaip e, tai pakeitė priekybos pusiausvyrą tarp Ukrainos ir ES vištienos sektoriuje. Šviesiai, mėlynai pavaizduota, pavaizduotas importas iš 2014 metais. Priekybos balansas vištienos sektoriuje buvo pozityvus, o dabar situacija tokia, kad priekybos pusiausvyrą su Ukraina vištienos sektoriuje yra neigiama ir čia tik praėjus trejiems metams. Ir tai, ką mes importuojame iš Ukrainos, tai yra didelės, tai yra nauja vištienos dalis, kurie niekuomet anksčiau nebuvo prekiaujama ir jis taiga atsirado rinkoje. Dėkoju. Pjaustimo vištienos e, importų iš Ukrainos tai grėsia vištienos pramoniai, nes e, vištienos krūtinėlė, e, kadangi vištienos krūtinėlė yra uh, svarbi prekė Europos Sąjungoje, jai suteikta tik tai ribota tarif, tarifinė kvota. Ir priminėme apie tai, kad toks e, eksporto srautas į ES buvo e, sukurtas e, Ukrainos priekybininkų pasinaudojant e, tarif, sumažintais tarifais e, taikomais kit, kitoms e, vištienos e, išpjausto iš e, dalims. Šiuo metu Ukraina svarsto, kokį atsakymą pateikti. Jeigu Ukraina priimtų mūsų kvietimą spręsti visus šius klausimus dialoge, mes kitas mūsų žingsnis bus paprašysime tarybos patvirtinti galiojimus pradėti dėrybas ir pakeisti gilę ir visapusišką prekybos sutartį. O tuo tarpu Ukraina paprašė galimybės surenkti neformales konsultacijas ir pasikeisti nuomonėmis dėl išaugusio vištienos e, eksporto ir mes e, tikimės kitą savaitę. Pradėdami diskusiją ir pirmiausia žodį suteiksiu poniai Šrajer. Pirmiausia, ponia Šrajer, prašome. Eh, eh, Ačiū pirmininkė. Apgailestauju dėl to, kad neturėjau galimybės klausytis viso pristatymo iš pat pradžių ir man nelabai aiški ši situacija ir kad yra valia bandyti jį išspręsti, nes akivaizdu, kad tai yra piktnaudžiavimo atvejs, nes turime imtis priemonių, kad, e, kai vyksta tokie atvejai. Pone Hazakaramp. E, produktus, taip pat ir kiaušinius, kurie siunčiami iš didžiulių ūkių, kurie ES jau daugelį metų draudžiami. Pavyzdžiui, vienas tokių yra HMP nes tai vienas iš svarbiausių motyvų, dėl kurių e, Niderlandų piliečiai atsisakė pasirašyti laisvos prekybos sutartį su Ukraina. Naujo pavyzdžio pjausnys ir jis, jam taikoma e, specifinis taikomas specifinis režimas. Aš tikiuosi, kad kitose busimuose prekybos sutartise. Aš visą galvą už naujas prekybos sutartis, bet mūsų šalyje rinkėjai labai negi. Na, puikus klausimai, bet jūs iškėlėte problemą, nes būtent e, mes nukrypstame nuo standartų, kurie yra privalomi priekyboje. Yra pasinaudojama teisinė spraga ir tai yra gudravimas, gudrybė, bet problema yra tai, kad tie e, miščiukai taip auginami ir pirmiausia yra toks dydis, čia nevyksta mėnesį ar du, bet tai vyksta pirmiausia yra toks dydis, čia nevyksta mėnesį ar du, bet tai vyksta. Ačiū pirmininkė. E, kažkam labai nepasisekė, nes pražiūrėjo tokį dalyką. Juolab dabar, kuomet Junktinė karalystė derasi dėl prekybos sutarties, na ir atrodo yra galimybė tokių sprogų tikėtis. Aš aišku, čia siniškai kalbu vištienos e, pramonė, žiūrėjau, aplinkosaugos reglamentai, kurių turi laikytis vištienos augintojai, es tai yra lab, labai brangiai kainuojantis, dar darbo jėgos kaina ir susiję papildomi kaštą. Kaštai, pavyzdžiui, Ukraina gali eksportuoti ir savo grūdus. Jie šeria visus viščiukus, siunčiamus į ES ukrainiečiais grūdais. Aš norėčiau paklausti, kiek laiko buvo deramasi dėl tos sutarties penkis metus ir ar jau matosi pabaiga, ar reikės imtis kažkokių drastiškų veiksmų, reikės nustoti tikėti Ukrainą. Aš svarstau, ką čia galima būtų padaryti. PPO tikriausiai leistų Europos Sąjungai nu, atsisakyti šio importo, jeigu ES įrodytų, kad ta vežama produkcija pavojinga sveikatos sveikatai. Galbūt galima įrodyti, kad tie kaul, kaulai vištienos įstringa valgant. Mums sakoma daug metų, kad jau kad geriausiai dėl prekybos sutarčių gebas. Um, Ukraina uh, E, gamina daugiau grūdų ir tapo dideliu eksportuotoju. Jau Rusija yra didelis eksportuotojas mm, grūdų ir vištienos, viščiukų. Tai e, Rusija irgi eksportuojamas kokybė ir yra pagaminama daugiau grūdų išauginama. Lenkijoje tai yra didelė problema, nes jie platina savo produkciją po visą Europą. Karl Karski, taigi prašome. Prawej? Świetnie, dziękuję. O anksčiau buvo kalbama apie gudrybę, apie gudravimą. Ir kiekviena civilizuota teisės sistema numato e, ir e, tai, kad e, tokie veiksmai yra negaliojantis. Taigi mes sudarome prekybos sutartis, juose yra daug nuostatų. Ir turėčiau prašymą į komisiją, kad būtų peržiūrėtas tokios, tokios sutartys ar tokia veikla, tokio pabudžio veikla, kurios, es, kurios E, esmė yra tiesiog nukrypimas nuo, nuo e, sudarties sąlygų. Ir kaip jūs e, teisingai pavadinote gudrumas, tai galbūt tai galim kažkaip išspręsti. Aišku, šitas, šitas sudartikas galėtų būti, būti tokiuose sutartyse. Profesorius Karski yra teisės profesorius ir pirmiausia, turiu pasakyti, kad kai analizuojame visas tas sutartis, tai iki Lenkiją, į Lenkiją, į Europos Sąjungą per Lenkiją, bet dažnai yra taip, kad tai tos pačios, kad mes padėtume Ukrainai, nes Ukrainai reikia pagalbos, pagalbos, kuri jiems būtų plėtros pagalba, o negriautų Europos rinką, nes mums svarbi Ukraina. Pona Šair. Ačiū pirmininkė, aš nečiu sureaguoti ir užduoti klausimą komisijos atstovams apie laisvos e, varkybos sutarties ribas, nes neseniai skaičiau, kad e, laiksta, nes tai, kas vyksta, yra tai. Ir dabar kreičiuosi į poną Suzaną Marasuelą, kad jį galėtų atsakyti klausimus. Taigi prašome žodis jums. Ačiū, pabandysiu atsakyti. Visų pirma, dėl dėl tarptautinių sutarčių poveikio. Mes patikriname visas tarptautinės sutartis, dėl kurių buvo dėrėtasi ir kurios buvo patvirtintos. Ir nei vienoje sutartyje neradome nuorodų į tai, kad kito, kitaip išpjaustytos vištienos pardavimas yra kažkaip liberalizuotas. Tai liečia tik atvejais ir sutartis su Ukraina ir jokių kitų sustarimų dėl gyvūnų gerovės. Atsakydama į tą klausimą, galiu pasakyti, kad santė direktorato kolegos geriau galėtų jums e, atsakyti į šį klausimą. Taip pat klausėte apie teisinę analizę ir kokios, kokias galimybės turime. Žinoma, mes tą klausimą išanalizavome. Mums geriausias pasirinkimas būtų dėrėti su Ukraina pagal laisvos ir e, visapusiškos prekybos sutartį, bet tuo atveju, jeigu toks sprendimas nebūtų įmanomas, mes kruopšiai vertinsime kitas galimybės, kaip spręsti šią situaciją. Ir mano kolega užbaigs mano pasisakymą. Taip, kai ką patikslinsiu užduotas klausimas apie pozityvų į sąrašą. Iš tikrųjų, tai tas sąrašas pozityvus. Bet e, šiuo atveju kalba eina apie automatiškai traukiamas nuostatas e, vištienos skerdenėlį ir yra nuostatos, kurios apibūdina, ko, kaip išpjaustyta vištiena yra primtina. Ir jeigu kaip koks nors išpjaustimo būdas netitinka kažkokių tai komercinių prekybos atėse numatytų kategorijų, tai to, taip išpjaustyta mėsa automatiškai priskiriama kit, kit, kitai kategorijai kitą. Visada reikalinga tokia eilutė, to, tokia skiltis, kur galima priepti E, produktus ar atvejais, kurių negalime priskirti egzistuojančioms kategorijoms. Ir taip ir nutiko. Bandė liberalizuoti e, ap, ap, te, prekybą būtent tais to, tokiais produktais ir kodėl buvo ir vertinant tas tarifinės linijas mes negalėjome numatyti, prognozuoti, kas nutiks ir kad mūsų užplūs toks rautas tų gaminių. Geras sutartis, priekybos sutartis. Kitas dalykas, antras mitas yra tai, kad Ukrainoje, nepaisant korupcijos, galima viską išspręsti. Tik tikrai reikėtų pagalvoti, kokias sutartis yra sudaromos. Kalbėsiu trumpai, bet man įdomu būtų išgirsti, kurios įmonės čia davė savo sutikimą, nes aš gavau visiškai priešingą žinę, mums papasakojo visiškai kitokią istoriją. Ir todėl norėčiau žinoti, kas išreiškė paramą šiam pasiūlymui.